Good afternoon, dear colleagues. Thank you for being here. It'll be me this afternoon chairing the Libe session, getting started with. Labadiena, šiandien aš pirmininkausiu Libe posėdžiui ir tęsime darbą pagal paskutinius punktus, o paskui vyks specialus klausimas apie vizas ir humanitarnės vizas, bet pirmiausia, kaip numatyta programoje. Ir leiskime vertėjams pasisakyti ir pasakyti mums visiems, kad ir toliau tęsiasi jų streikas. Taigi prašom, vertėjai noriu Jūs informuoti, kad mes jūs streikuojame 36 dieną prieš vienašališkai administracijos mums primestas darbo sąlygas. Su vertėjų delegacija nėra tariamasi ir noriu spėti, kad šiandien darbo nepertrauksime, tačiau e, vertimą baigsime lygiai kaip numatyta 18.30. Ačiū vertėjams, jūs žinot, kad mes linkim Jums geriausios kloties už viską, kas buvo išsakyta. Ačiū, kad jūs su mumis. Ir be abejo, darysime viską, ką galime, kad nevėluotume per artimiausias 3,5 valandos. Būtent toks laikas yra numatytas šiandienos posėdžiui. Taigi dabar pirmiausia, pirmasis mūsų posėdžio darbo atvarkės, papietinės posėdžio darbo atvarkės klausimas. Sprendimo dėl e, naujų psichoaktyviųjų medžiagų e, įgyvendinimas. Nevardinsiu jums tų psichoaktyviųjų medžiagų, kurie pavadinimai yra įvardinti darbo atvarkėje, bet e, tema yra ta, kad turime sutelkti dėmesį į tarybos e, projektą dėl sprendimo įgyvendinti dvi naujas, e, e, dvi naujas psichoaktyvesias medžiagas ir kontrolės priemonės joms atitinkai. Pona Škripek pirmiausia, prašau jūs, o paskui šešėliniai pranešėjai kažką norės pridurti. Prašau pranešėjau, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Europos piliečių saugumas yra gyvybiškai svarbus uždavinys, kurį turi gyvendinti mūsų institucijos ir agentūros, nuo sienų kontrolės iki teisės saugos, teisėtvarkos institucijų ir, ir teismų mes privalome apsaugoti piliečius nuo vidinių ir išorinių grėsmių. Šokiruoja šiandien išgirsti, kad piliečiai Europoje miršta dėl grėsmių, kurios uh, E, juos pasiekia pašto dėžutėse. Pasirodo, kad narkotikų galima užsisakyti internetu ir jie jums bus pristatyti įprastu paštu. Net tėvai negali apie tai žinoti, nei kiti žmonės. Nusikalstamos gaujos ir gamintai visame pasaulyje iš to pelnosi, siūsdami e, tokius narkotikus į Europos, europiečių namus iš e, E, tolimų šalių. Taigi, nuėjame teisės akte, kalbame apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų e, kontrolę ir kontrolės priemonių taikymą. Tos medžiagos yra parduodamos ES. E, pagrindų sprendimas numato, kad turi būti keičiamasi duomenimis apie tam tikras psichoaktyvesias medžiagas. Ir tos medžiagos turi būti uždraušęs ES kiekvieną mėnesį yra įtraukiama naujų narkotinių medžiagų. Nors mes pripažįstame, kad ta problema egzistuoja, žinome, kad tūkstančiai žmonių Junktinėse Amerikos valstijose žūsta dėl čia įvardintų medžiagų. ES taip pat tos dvi pavadinimai įvardintos medžiagos daugiau negu 65 Europos piliečius nužudė e, per metus. Daugiausia tai buvo Švedijoje nuo 17 metų birželio mėnesio iki dabar. E, labai patrauklus jų tokie populiarūs pavadinimai, pavyzdžiui, sintetinis e, e, heroinas arba MPF arba metotoksinas. Kartais vartotojai net nežino, kokie stiprus tie vaistai. Tie narkotikai, atsiprašau, kai kurie iš jų yra 50 kartų galingi, stipresni, galingesni negu opiumas. Uh, jie juos vartojant e, susiturėme su kvepavimo takų e, silpimu, per kelias minutės žmogus gali numirti. Perinama į nepažįstamą gilios paslapties realiją. Šioje srityje Europos vaistų agentūra ir Europos narkotikų ir narkomanijos e, stebėjimo centras – atidžiai stebi, kaip tos naujos žudančios medžiagos patenka Europą paštu. Kartais tie vaistai yra skiriami e, sveikatos gydimo tikslais ar veterinariams tikslams. Dažnai jie čia yra teikiami kaip teisėti narkotikai jauniems žmonėms, daugiausiai jauniems vyrams. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio klausimo sprendimo. Šie vaistai turi būti įtraukiami į baudžiamosios teisės apimti. Kadangi reikia nedelsti, aš tikiuosi, kad komitetas jau šį mėnesį patvirtins mano dokumentą ir galėsime rugsėjo mėnesį jau balsuoti. Tikiuosi, kad abiem atvejais e, balsavimas bus palankus. Ačiū, kad klausėtės. Pirmininkas nesijungęs mikrofono. I thank Aš noriu padėkoti pranešėjui už prezentaciją ir dabar, kaip visada, e, suteiksime e, galimybę šešėlėms pranešėms pasakyti, jeigu jie to nori. Prašau. Padarykit taip, kad būtų deramos tvarkos laikamasi. Pirmiausia, ponas Bris, Ortufiu turėtų pasakyti, bet jo nėra saliai. Ana Hed tada. Prašom žodis jums. Ačiū labai. Aš pritariu pranešėjui ir jį remiu šiuo klausimu, nes, kaip jau pasakyta, mes kalbam apie dvi itin pavojingas medžiagas. Pranešėjas įvardino visas detalės, todėl aš nekartosiu to, kas jau pasakyta. Tos dvi medžiagos yra siejamos su daugeliu mirčių Visų pirma, cikro profilas fendanilas. Jis yra siejamas su 67 mirčių atvejais. Ir visų pirma, mes turime akcentuoti, kad e, ta medžiaga yra platinama kaip e, lengvai naudojamas purškalas į nosį. Rizika yra milžiniška, net maži vaikai E, tokį purškalą nosiai kartais gali panaudoti paėmę jį iš tėvų. E, ir tokiu atveju yra užfiksuota, tie vaikai mirė. Kita medžiaga e, - metoksiacetilas, fentanilas, jis yra siejama su maždaug 30 mirties atveju. Kaip aš jau sakiau, tikiuosi, kad su pranešėju mes operatyviai bendradarbiausime ir jau rugsėjo mėnesį šis pranešimas bus patvirtinas plenarnėme posėdėje, nes tai yra siaubinga problema. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Nematau. Maitė Pagazaurtunda, nematau Martina Anderson, atitiktamai šaldį ir guoja frakcijų. Niekas daugiau nenori pasisakyti. Tada ir užteks. Ir aš noriu paskelbti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra Liepos 16 diena, 16 valanda. Komisija irgi nenori pasisakyti, nenorite komentuoti. Puiku. Tiek šiam kartui. Toliau, pačiu laiku pradedam, pačiu laiku kaip numatyta. Libė komiteto vizitas į Kiprą. Jis įvyko balandžio 3-5 dienomis šiais metais, 2016 metais. Pristatysime ataskaitos apie vizitą projektą ir tiesą sakant tą darysiu aš, nes aš pirmininkau šią delegaciją į Kiprą. Penkiolika minučių šiam klausimui yra skirta pagal mūsų darbo atvarkę. Todėl aš noriu tik tai išsakyti nuomonių, nuomonę apie tai, kaip e, ši delegacija e, Kipre lankėsi balandžio pradžioje. Žinia, tikslas buvo surinkti informacijos apie pastarojo meto įvykius ir dingusių asmenų Kipre e, paieškos komiteto veiklą. Tai yra dviejų bendruomenių tyrimo e, tarnyba, kurią įkūrė jungtinės tautos Ir tas e, komitetas, ta tarnyba nagrinėja 1963-64 metais dingusių žmonių bylas. Ypač taip pat daug dėmesio skiriama 74 metų laikotarpiui, kai sala buvo padalinta. Europos komisija stengiasi padėti suvienijimui ir analizuoja artimiausius ateities perspektyvas, įskaitant ir galima laiko kalendorių, bandant surasti visus arba bent jau daugumą dingusiųjų. Mes kalbam apie bendradarbiavimo lygį e, administracijos vietoje ir mes kalbame apie e, pagrindinį projektą, kurį iš esmės finansuoja ES. Aš norėčiau pasakyti keletą, pristatyti keletą mūsų pranešimo projekto E, punktų. Aš pateiksiu visą jums ataskaitą, galėsite perskaityti pirmiausia. Mm, aš 2018 m. birželio mėnesį buvo priimta rezoliucija. Trumpai norėčiau ją pristatyti. Libė komitetas reikalavo, kad būtų Europos parlamente e, sprendžiamas dingusių asmenų kaip yra klausimas ir kad būtų įmamasi visų žingsnių susijusias pusės įtikinti, nuoširdžiai ir aktyviai prisidėti prie visų dingusių asmenų likimo išaiškinimo. Po to 2011 metais, birželio mėnesį, buvo paskelbta deklaracija, kuri įvertino dingusių asmenų kaip re darbą. 2015 metais vasario mėnesį šių per šią parlamento kadenciją buvo priimta rezoliucija, kurioje vertiname e, dingusių asmenų masinių kapų tyrimus tam tikrose Kipro dalise. Mes, Europos parlamentas, reikalavome, kad darbas būtų tęsiamas ir kad būtų toliau identifikuojami dingę asmenys. 2016 metais aš pats buvau paskirtas nuolatiniu pranešėju šiuo klausimu. Todėl mes sukūrėme tą delegaciją į Kiprą. Libė komitetų darbui ir mes e, pradėjome e, delegacijos darbą įvertinę, kiek pažangos yra pasiekta pačiame Kipre. Bendravome su vietos valdžia. Galiu pasakyti, kad šimtų procentų įgyventinome savo planus darbo atvarkiai, įgyventinome darbo programą, kuri buvo surašyta tai delegacijai. Nuo balandžio 3 iki balandžio 4, nuo 9 val. iki 10 vakaro dirbame. Vadinasi, po to buvom labai pavargę. Viskas prasidėjo nuo posėdžių vyriausia jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgų, kaip prie vyriausiai galiotinė Elizabeth Spiar e, kartu su mumis dalyvavo šiame darbe. Be to mes susitikome kartu su ponė Spiar, pona Polary Arny. Jis yra e, dingusio asmenų Kiprė komiteto e, paskirto jungtinių tautų narys. Taigi ta ponė ir tas ponas trumpai pristatė šio, jungt, šių jungtinių tautų palaikymo, taikos palaikymo pajėgų Kipre misiją, funkcijas. Taigi jos tikslas - užkirsti kelią tolesniems karams tarp graikų ir turkų Kipre. Jie pristatė konflikto kontekstą, saugumo taryba yra atitinkamai parengusi rezoliucijų ir patvirtinusi jas. Tačiau dažniausiai jie kalbėjo apie tikslų mandatą, kuris e, labai aktualus šiuo metu. Būtent mes galvojame apie dingusių asmenų biudžeto, kuris dabar siekia 3,5 milijono eurų, iš jų 2,6 milijonai ateina tiesiai iš ES biudžeto. Taip pat buvo atsakyta į narių klausimus E, dėl prieigos į karinės zonas, vadinamosios karinės zonos, ginčytinos zonos, buvo bandoma paaiškinti, kad e, nebeliko problemos. 51 atveju buvo suteikta galimybė pasinaudoti visą archyvinę medžiagą. Dingusių asmenų paieškos komitetas daugiau tikisi iš Turkijos administracijos paramos artimiausioje ateityje. Paskui mes susitikome uh, su dingusių asmenų Kipre komiteto nariais. Pone Pulgar Blumer Kusuk, jeigu aš teisingai ištariau, tai yra Turkijos Kipro narė. Ponas Nestoras Nestoros, kuris yra Kipro graikų atstovas. Ir dar Polary Arny, jungtinių tautų dingusių asmenų komiteto trečiasis narys dalyvavo tose diskusijose, daugiausia kalbėjome apie ekshumaciją, identifikavimą ir palaikų gražinimą. Nuolat pabrėždavome, kad e, projektas turi būti gyvenamas abiejose pusėse ir Turkijos, kaip, e, Kipro tirk, turkų ir Kipro graikų bendruomenės e, dingusių asmenų komitetui suteikė e, fizinės darbo jėgos, žmonių suteikė, kurie galėjo atlikti darbus. Kovo 23 dieną buvo baigtas vienas darbas ir 1218 asmenų, 18 asmenų palaikai e, buvo atkasti, 264 buvo identifikuoti. Ponas Nastoros pristatė, su kokiais apribojimais, kliūtimis susiduria dabar komitetas. Ir labai svarbu tame darbe yra tai, kad šeimos laukia, kada palaikai bus identifikuoti. Šeimos nariai miršta. Ir tai mums primena, kad laikas čia yra gyvybiškai svarbus visom prasmėm. Ponas Arniu priminė, kaip svarbu atkurti pasitikėjimą tarp abiejų bendruomenių. Jis pažymėjo, kaip svarbu užtikrinti ES finansinę paramą. Pone Kusuk paaiškino, kad projektas nėra ribotas laiko požiūrių, dingusių asmenų komitetą e, saisto jo mandatas, taip pat yra dingusių asmenų sąrašas parengtas, jį nustato politikai, pats komitetas negali nustatyti, kiek kainuoja e, jų veikla. Mes apsilankėme antropologinėje laboratorijoje, stovykloje. Jau ne pirmą kartą tą darėme. Visą dieną ten praleidome, pagerbėme visus ekspertus ir mokslininkus ir paskui parlamente susitikome su Nacionalinės asamblėjos nariais ir susitikome su atstovų rūmų, Kipro atstovų rūmų pirmininku Dimitriu Siliūriu. Susitikome ir su pabėgėlių nuolatinio komiteto pirmininkė ponė Kevikutra, Kurkuma ir kitais komiteto nariais. Mes labai daug dėmesio skiriame jų paaiškinimams. Jie kalbėjo apie parlamentinę, politinę visos operacijos pusę. Pasakė, ko tikisi iš ES. Buvo vėliamasi, kad ES išliks pagrindinė rėmėja ir neapleis komiteto iki darbo pabaigos. Taip pat susitikome su ponu Fotiju, kuris yra uh, prezidento komiteto humanitariniais klausimais pirmininkas. Su humanitariniu komitetu kalbėjome, kad šis įvykis yra tragiškiausias Kipro istorijoje. Mes pabrėžėme, kad praėjus 44 metams vis dar yra šeimų laukiančių darbų pabaigos – Ponas Počijų taip pat pabrėžė, kad labai svarbu gauti galimybę pasinaudoti Turkijos kariuomenės archyvais, kad e, būtų galima geriau išsiaiškinti, identifikuoti palaikus ir buvo paprašta, kad mes e, tą informaciją perdume Turkijos administracijai. Taip pat buvo primintas Europos žmogaus teisų teismo sprendimas 2001 m. gegužės 1 d. priimtas dėl to, kad Turkija nesilaiko reikalavimų Ir e, taip pat buvo kalbama apie Karapas pusėsalio gyventojų būklę. Vėliau susitikome su dingusių asmenų giminais, giminėm. Ir turkai, ir graikai Kiprė buvo labai sujaudinti. Mes pagerbėme žuvusiosius asmenys, mes pademonstravome pagarbą jų e, tų giminaičių išsakytiems pageidavimams, norams, siekiams. Mes norime, kad šis klausimas išliktų humanitarnio ligmens, kad jis nebūtų supolitintas. Visi pabrėžė, koks skausmingas tų asmenų dingimas yra šeimoms, nepriklausomai nuo to, kuriai bendruomenė jie priklauso. Be to, jie kalbėjo apie asmeninę patirtį, formuojant ir išlaikant ekshumacijos darbus planus kalbėjo, kad tikimės, jog tie darbai bus baigti. Per paskutinį posėdį mes susitikome su abiejų bendruomenių asociacijos nariais ir giminaičiais. Sakėme, kad darysime viską, ką galime. Tarėme su atstovu Kristos ir kitais asmenimis, kuriuos pirmininkas išvardino, bet jie vertėjai neturi to sąrašo. Baigdamas noriu pasakyti, kad delegacija pripažįsta, jog dingusių asmenų poskonfliktinėse situacijose problema yra itin svarbi politinių teisinių e, pereinamųjų laikotarpių. Daugelis Europos valstybių tą pereinamą laikotarpį turi išgyventi ir dar turės tą vėliau padaryti. Dingusių asmenų giminės turi teisę būti informuoti apie likimą, apie artimųjų žmonių uh, dalę dingusios menų giminės tapo prievartinio dingimo, asmenų dingimo aukomis. Ir visi ES veiksmai turi būti orientuoti į sutaikinimo visuomenėje skatinimą. Europos parlamentas labai aktyviai dalyvavo po Kipro įvykių. Jis stebėjo, kaip ten įvykiai klostės ir dabar mes turėtume aiškiai pareikšti, kad remiame dingusių asmenų komiteto veiklą. Mes pripažįstame šio, komunis, šio komiteto vaidmenį po konflikto atkuriant taiką Įtvirtinant atmintį ir siekiant sutaikinimo, kreipiamės į Europos komisiją, kad ir toliau teiktų pakankamai, aš pabrėžiu, pakankamai resursų šio komiteto veiklai, kad jis galėtų um, įgyvendinti jam suteiktus svarbus įgaliojimus. Kreipiamės į Turkijos ir Kipro vyriausybės, kad ir toliau būtų remiama šio komiteto veikla, kad būtų dar labiau stengiamasi uh, mm, atrasti tuos asmenys, kurie vis dar yra vardinami kaip dingę. Mes turėtume pasirūpinti, kad visa informacija, kurie buvo suteikta mums per vizitą, būtų teikiama ir e, vyriausybės institucijoms. Kreipėmės, kad e, ir mes, ir jungtinės tautos, kad Turkija leistų prieiti prie jos archyvų. Delegacija pabrėžė, kad egzistuoja teisė sužinoti dingusių giminaičių uh, likimą. Šeimos nariai tokias garantijas turi gauti ir mes nuolat pabrėžėme, kad e, pagrindinė problema yra humanitarinė. Vadinasi, jokie politiniai argumentai negali padaryti įtakos. Neturi būti siejama šie, siejami šie veiksmai su e, tuo, kas bus nuspręsta po vasaros Mes suprantame, kad iš esmės yra kalbama apie sutaikinimą ir salos suvienimą. Galiausiai aš noriu pasakyti, kad e, Europos parlamentas pademonstravo gerą valią. Taigi tokia būtų santrauka mūsų ataskaitos, kurią parengėme po vizito. Jeigu kas nors norėtumėt pakomentuoti, tai prašom. Taip, ponas Mavrydis. Aš žinau, kad ir jūs buvote šio vizito narys, šios delegacijos narys. Taigi, ponė Serdžiovski, jeigu pirmininkas sako teisingai jūsų pavardę ištariau, galėsit ir jūs paskelbti, bet pirmiau Mavridis. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. šios delegacijos vizitas Kipre ir kontaktai šios išnagės metu buvo labai svarbus žingsnis sprendžiant šią humanitarnėje pobūdžio problemą. Norėčiau padėkoti kolegai Aguilar, kuris parengė šitą pranešimą apie šitą misiją. Aš puikiai suprantu, kad yra siekiama pusiausvyros. Ir nenorima leistis į politinius samprotavimus, sprendžiant šitą klausimą. Aš norėčiau apsiriboti trim pastaboms ir pastabomis ir nekomentuosiu politinės padėties, apie kurią aš turiu savo nuomonę. Pirma, mes dabar kovojame su laiku. Kolegos parlamente supranta, kad mes turime vaidinti ir politinį vaidmenį šalia tos konkrečios pagalbos. Kiekviena praeinanti diena reiškia, kad žmonės turintys informaciją, liudytojai gali uh, per tą laiką numirti ir mes jau neturėsime galimybių rasti tų nežinia kur esančių asmenų. Kitas dalykas - tiesos paieška ir teismo sprendimų skelbimas, žinoma, turi nepakengti susitaikymo procesams. Abiems pusėms reikia tiesiog konstatuoti faktą, susitaikyti su realybė, kad Turkija turi tam tikrų ketinimų ir be to reikėtų prisiminti ir Teisingumo teismo sprendimą, kuriuo Turkija yra raginama bendradarbiauti su kitomis suinteresuotomis šalimis. Dar kartą pakartosiu, kad mes čia nagrinėjame humanitarinės uh, pagalbos klausimus. Žinoma, turime palikti bet kokius samprotavimus, politinius samprotavimus nuo šalyje. Mes pusė keturių turime pradėti klausimus ir todėl norėčiau paprašyti, kad kolegos prašantys žodžio nekalbėtų ilgiau negu dvi minutės. Geriau būtų, kad jūs apsiribotumėte minutę 30, kad tiesiog paliktume e, pakankamai laiko ir kad neverstume vertėjų dirbti ilgiau negu iki 18.30. Ačiū, jūs puikiai ištarėte mano pavardę. Dėl ataskaitos norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau padėkoti už tą pusiausvyrą, kurią jums pavyko surasti ataskaitos tekste. Kad šitas, šitą ataskaitą nuosekliai atspindi tai, ką mes matėme ir patyrėme šios misijos metu. Labai svarbu turiu skatinti sutaikinimo procesus tarp šiaurės ir pietų E, teritorijų. Labai svarbu, kad e, įvardinate mm, e, reiškinius tikraisiais vardais. Labai gaila, kad Turkija po žudynių tiesiog nepaliko jokių pėtsakų. Tačiau kaip ten bebūtų, mums labai svarbu surasti tokią pusiausvyrą, kuri būtų priimam, priimtina visoms uh, šalims. Kad labai svarbu, kad šitos sienos tarp pietų ir šiaurės Kipro būtų kuo greičiau pašalintos. постигна на 100% целите си. Mes šimtų procentų pritarėme šios misijos tikslams. Aš norėčiau padėkoti kolegoms. Taip pat padėkoti ir jums konkrečiai, kadangi jūs vadovavote šiai misijai ir jūs puikiai atlikote jums patikėtas užduotis. Žinoma, ta užduotis buvo pakankamai sudėtinga, kadangi reikėjo išnagrinėti klausimus susijusius su žmogiškąją tragediją įvykusią prieš keletą dešimtmečių. Šitą tragediją neturėtų būti politizuojama. Mes turime, turime turėtume stebėti įvykius e, iš humaniškų pastatų. E, paskatų. Aš dėkoju tau iš visos širdies ir dėkoju kipriečių tautai už tai, kad uh, priėmė šitą delegaciją. Dėkoju delegacijos nariams ir kolegai Aguilar, kadangi jūs tikrai įvykdėte humanitarinę misiją, tęsdami dingusių asmenų paieškas. Iš tikrųjų, Turkijai įsiveržus 48 metais į pusęsalį įvyko didžiulė tragedija ir ta okupacija tęsiasi iki šiol. Labai svarbu, kad šeimų nariai sužinotų, ka, koks likimas ištiko jų artimuosius. Labai svarbu atverti Turkijos kariuomenės archyvus, kad būtų galima išsiaiškinti, koks likimas ištiko dingusius asmenis. Žinoma, Turkijos e, tokius veiksmus reikėtų pasmerkti ir reikėtų kurkiai, kur Turkija aiškiai pasakyti, kad po 44 e, metų laikas padėti tašką šioje istorijoje labai svarbu surasti dingusiųjų asmenų palaikus, juos identifikuoti ir gražinti artimiesiems. Taigi jūsų misija buvo labai svarbi, ES tenka labai svarbi užduotis siekti, kad visi identifikuoti, neidentifikuoti asmenys būtų surasti ir identifikuoti. Svarbu ne tik tai surasti tuos nežinia kur esančius asmenys, bet ir juos identifikuoti Iš tikrųjų, tai yra humanitarinis klausimas. Mes, manau, padarėme viską, ką galėjome, kad būtų pasiekta pažangos, tačiau reikėtų paraginti, kad po 44 metų ir Turkija imtųsi veiksmų ir atvertų savo archyvus. Kas norėtų kalbėti? Yes, Mr. Chrysogonos, the floor is yours. Kristogonas. Ačiū pirmininkė. Turkijos įsiveržimas į Kiprą 74 metais ir tarptautinės teisės pažeidimas iš tikrųjų yra nusikaltimas žmonijai. Tačiau šitas nusikaltimas nėra sustabdytas ne tik todėl, kad šitos šalos šiaurinė dalis ir toliau yra okupuota. Ir todėl, kad pažeidžiamos ne tik tai pagrindinės teisės normos, bet apskritai pažeidžiami bet kokie žmogiškumo principai. Turkija turi pati prisidėti prie to, kad bežnios dingę asmenys būtų identifikuoti ir kad uh, Manyčiau, kad Europos parlamentas turėtų pasmerkti Turkijos elgesį, kadangi susitaikymas tarp šių tautų negali remtis kokiais nors spėliojimais, bet turi būti pagrystas istorinė tiesa. Taigi mes turime siekti, kad ta istorinė tiesa būtų atstatyta. Puikiai supratome jūsų mintis. Aš dėkoju už jūsų pasisakymus, už jūsų ryštą bendradarbiauti ir išryškinti humanitarinę šito klausimo ehm, esmę. Iš tikrųjų, mes turėtume paraginti komisiją, kad ir toliau būtų remiamos finansiškai dingusių asmenų paieškos pastangos. Iš tikrųjų, dingusių asmenų paieškos vienas iš svarbiausių pastarųjų metų tikslas buvo užsitikrinti prieigą prie Kipro Turkijos e, bendruomenėje esančios informacijos archyvų yra pasiekta pažangos, buvo rasta pakankamai daug e, dingusiųjų palaikų, jie buvo identifikuoti ir dabar reikėtų tikėtis, kad vis daugiau šeimų bus daugiau tai šeimų prašymai bus patenkinti ir kad šitas darbas uh, atneš rezultatų. Aš norėčiau, kad šito pavyzdžių būtų pasinaudota ir kitais atvejais kai yra tyriama ES ir valstybių narių apskritai istorija, konfliktai, e, kai buvo susidurta su aukomis ir kad tai būtų pavyzdys, kaip reikėtų panaikinti tų praeities sunkių laikų pasiekmes įvairiose valstybėse narėse, be kitako ir Ispanijoje. Aš būdamas Kiprė nekartą sakiau, kad ir mūsų šalyje vyko 20-ame e, amžiuje mm, pilietinis karas, kurio metu šimtai tūkstančių žmonių žuvo. Ir nebuvo taip elgiamasi, kaip elgiamasi šiuo atveju. Tiesiog mm, bendruomenės atsiliepė į šeimų prašymus, e, tiesiog kad valstybės, vyriausybės atstovai joms teiktų pagalbą ir būtent tą e, prašymą Pagalbos prašymo šauksmą išgirdo ir ES. Ir žinoma, politinis aspektas šiais klausimais jisai nedingsta. Ir po vasaros prie šitų politinių klausimų tikiuosi bus grįžta po vasaros atostogų. Taigi apie tai yra mūsų rengiama rezoliucija, kadangi mes esame įsipareigoję stebėti komiteto, kuris ieško dingusių asmenų veiklą, būtent rengėme šitą rezoliuciją. O dabar siūlau perėti prie kito darbo atvarkės klausimo, tai bendrasis ES biudžetas. Pranešimas dėl bendro ES biudžeto 2019 metams e, apimantis visas antraštinės dalis. Pranešėjas šiuo klausimu yra Kostas Krysogonos. Po to suteiksiu žodį ir šešėliams pranešėjams. Kolegs. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Europos Sąjunga pasiekė kritiška stadija, kurdama savo projektą, e, turint omenyje e, krizę e, Viduržėmio jūros regione, pagrindinių teisų pažeidimus ir kitas svarbės problemas, kurių kyla ES ir valstybėms narėms. Tam, kad įspręstume šias problemas, turime bendradarbiauti, kad sustiprintume pagrindinius principus ir es vertybės, turime demonstruoti solidarumą ir remti teisingumą, vientisumą ir sanglaudą visoje Europos Sąjungoje. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė yra būtinoji sąlyga, norint kovoti su nusikalstamumu ir korupcija ir užtikrinti iš esmės, kad būtų visur saugumas ir kad būtų paisoma pagrindinių teisų visoje sąjungoje. Taigi, finansinių išteklių, kurie yra skiriami iš ES biudžeto šiai sričiai, ateityje e, turi būti pakankami. Komisija turi sukurti nuolatinį tvarų mechanizmą saugumo ir migracijos veiksmams finansuoti. Tam numatome e, maždaug 7 procentais padidinti asignavimus pagal trečią išlaidų kategoriją 2019 metais ir tai yra žingsnis teisingai linkme šiais metais. E, tai 3,5 e, milijardo, kitais metais 3,73 e, milijardo eurų. Taip pat nuo 10 milijardų iki 11,38 milijardų milijardo kitais e, metais. Taip pat e, siūloma e, padidinti asignavimus ir mokėjimo asignavimus dėl ketvirtosios išlaidų kategorijos. Taip pat yra numatytas tam tikras nepaskirstytas kiekis pagal ketvirtą išlaidų kategoriją ir iš viso visų įsipareigojimų dalis, vieno milijardų suma yra numatoma E, humanitariniai pagalbai ir e, kaiminystės priemoniai, visą tai turėtume vertinti teigiamai. Didelis e, prieglopščio migracijos ir integravimo fondo padidinimas daugiau nei 400 milijonų eurų siekiant finansuoti naująjį Dublino teisės aktą ir 175 e, milijonų eurų vokas, kurio prašoma Graikijai e, siekiant teikti humanitarinę pagalbą nuo 2019 m. sausio 1-osios. Taip pat yra e, teigiami pokyčiai. 1,45 milijono eurų yra numatoma šiais biudžeto siekiant finansuoti pabėgėlių priemonę Turkijoje ir 560 e, milijonų eurų e, skiriama Sirijos krizės problemams spręsti. Kalbant apie pagrindinės teisės ir laisvės, teisinę valstybę ir kitus principus Turkijoje, es institucijos veiksmingai e, stebi, kaip yra valdomi ir panaudojami pinigų srautai. Šiuo požiūrių įsipareigojimų asignavimų sumažinimas Turkijai e, stojimo, e, prieš stojimą e, sudaro 253 milijonus eurų, palyginti su anksčiau numatyta suma ir tai taip pat sveikintina. Be to, finansavimo lygis skiriamas Europos prieglopščio biurui E, kuri e, iš pradžių prašė komisiją taip pat e, vertintinas palankiai. Čia padidėjimas 16 procentų, 16 procentų padidinamos administracinės išlaidos, kad būtų galima įvykdyti duomenų apsaugos valdybos sekretoriato funkcijas taip pat um, laikytis naujųjų duomenų apsaugos taisyklių es institucijose, taip pat siekiama e, vykdyti stebėsinos veiksmus e, ir e, užtikrinti trečiojo ramščio principų laikymasi. Taip pat vis dėlto reikėtų paminėti, kad Europos didelio masto projektų vykdomo agentūros atveju, tai yra Eulisa atveju taip nėra. 2019 metais kils tikrai daug iššūkių Eulisa agentūrai dėl to, kad jos darbo krūvis labai padidėjo, o išteklinė Ir e, tai reiškia, kad 2019 metais Aulisa reikėtų padidinti išteklius, kad jie galėtų tinkamai vykdyti savo įgaliojimus ir funkcijas. 4,9 milijono eurų e, skiriama Europos prokuratūrai ir tai vertintina teigiamai. E, naujasis Europos prokuroras galės skubiai veikti tarp valstybinių mastų ir nereikės ilgų teisminio bendradarbiavimo procedūrų. To reikia tam, kad būtų galima veiksmingai kovoti su neteisėtomis pajamomis, e, kurias kasmet gauna nusikalstamos gaujos, e, apeidamos e, europinės taisyklės. Bus galima sėkmingiau persiekioti nusikaltelius ir susigražinti pinigus, kurie buvo pagrupti sukčiaujant. Deja, daugelis agentūrų 2019 metais susiduria su e, etato mažinimu, biudžeto mažinimu, e, mažinami ir įsipareigojimų asignavimai 2,5 milijono eurų. E, taip pat kyla nerimas dėl dabartinio komisijos pasiūlymo dėl uh, Eurojusto finansavimo pagal 2021-2027 metų daugiametį finansinę programą. Eurojusto finansavimas bus nepakankamas, kasmet planuojama mažinti biudžetą 15 procentų palyginti su 2018 metais. E, atsižvelgiant į tai reikėtų pabrėžti, kad e, toks e, sumažinimas yra nerealistiškas, atsižvelgiant į tai, kad saugumo ir teisingumo srityje ES krūvis tik padidėja. Saugumo grėsmių padaugėja, jos tampa vis įvairesnės pastaraisiais metais ir padaugėja teroristinių išpolių, atsiranda naujų rūšių, e, organizuotų nusikalstamumo formų e, ir kitų problemų. Atsiprašau, ponia, norėčiau Jums priminti, kad e, laikas ribotas, numatytas klausimas. 15.30 ir dar bent du nariai nori pasisakyti, tad prašau užbaigti savo pasisakymą. Taip, iš karto perėsiu prie išvados. Reikėtų turėti omenyje, kad tinkamas biudžeto įgyvendinimas, ypač e, svarbiame e, pilietinių teisų, teisingumo ir vidaus reikalų e, sektoriuje, padės sustiprinti Europinio projekto vieningumą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių principų e, žmogaus teisų apsaugos, solidarumo, bendradarbiavimo ir demokratijos. Ačiū uždėmesi. Ačiū už tai, kad viską apibendrinot. Dar du nariai nori įsakyti pastabas. Šiliniai pranešėjai, prašom. Ačiū pirminkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už pateiktą pasiūlymą. Gaila, kad e, man pradėjus dirbti Europos parlamente faktiškai neįvyko jokio šešėlinių pranešėjų sustikimo, kad galėtume įsamei aptarti su biudžetu susijusius reikalus. Ir dabar apie tai taip įsamei kalbame pirmą kartą. Tikiuosi, kad ateityje to nebebus. Niekada. Žinoma, įtin e, svarbu didinti biudžetą, bet 2019 e, metais komisijos numatytas padidinimas nėra pakankamas. Tikiuosi, kad e, naujoji daugiametė finansinė programa leis užtikrinti, kad nebebus kovojama dėl pinigų, kuriuos reikia skirti saugumo ir teisingumo klausimams spręsti kad e, galėtume e, įveikti pranešėjų paminėtas problemas. Tačiau e, prieš tai turime tam tikrus dalykus užtikrinti 2019 metais, kad ES galėtų vykdyti savo užduotis migracijos srityje ir kad ES agentūroms pakaktų pinigų visoms toms užduotims atlikti. Mūsų partija remia ne tik tai, norėtume remti EASO, Europolą, Eurojustą ir kitas agentūras. Džiaugiuosi, kad kitų metų e, biudžete taip pat numatomas tam tikra, numatoma tam tikra parama prieglopšių migracijai ir kitiems klausimams. Svarbu užtikrinti, kad galėtume veiksmingiau priimti migrantus, galėtume e, kartu panaudoti ESF ir veiksmingai kovoti su neteisėta migracija, terorizmu ir um, tarp valstybinių nusikalstamumu. Tarpusavio ryšiai ir pusiausvira itin svarbus uh, saugumui Europos Sąjungoje. Ačiū. Yes. Yeah, Taip, šis mikrofonas veikia. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, kaip e, Libė nuomonės šešėlinis pranešėjas. E, manau, kad reikia lankstumo mechanizmų, kurie leistų mums e, spręsti krizę, su migracija susijusias sudėtingas situacijas ir džiaugiuosi, kad tai traukta į pranešimo projektą. Turiu pabrėžti šiuo požiūriu, kad uh, Europos prieglopšio paramos e, e, biuras, jo finansavimas taip pat yra labai svarbi priemonė, norint užtikrinti, kad ši agentūra būtų visą teisę ES agentūra. Kita vertus, labai apgalėstauju, kad uh, Kaip matyti iš nuomonės, Europolo biudžeto, biudžetas yra mažinamas, nors Europolas yra labai svarbi agentūra, kovojant su priekyba žmonėmis, neteisėta migracija. Kiek man žinoma, e, daugelis Europolo projektų nėra baigiama būtent dėl išteklių stokos. Ir pagrindinėje ataskaitoje matome, kad e, Europolo biudžetas 2019 e, metais mažinamas 8 milijonais eurų palyginti su 2018 metais. Ar tikrai norime žengti tokį žingsnį atgal? E, mūsų Libė nuomonėje paminėta, kad Eurojusto biudžetas taip pat bus mažinamas. Mažinant finansavimą šioms dviem svarbioms agentūroms, joms teks atsisakyti tam tikrų prioritetų ir e, mes e, tuomet e, galime pamiršti apie jų veiklos veiksmingumą. Bet vis dėlto tikiuosi, kad dar rasime galimybę užtikrinti šių dviejų itin svarbių agentūrų išteklius ir finansavimą. Ačiū, dėkuoju visiems už pastabas. Manau, kad Tuo galime užbaigti šią diskusiją. Tai e, nelengvas e, klausimas. ES 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto vertinimas ir e, belieka paskelbti, kad pakeitimus galima teikti ir dėl nuomonės projektų, ir dėl e, biudžeto projekto iki Liepos 19. E, 17 valandos. Liepos 19. Toks yra terminas, iki kurio galima teikti pakeitimus. Tuo baigiame šią diskusiją, jeigu nebeturite klausimų pačiu laiku. Ir e, dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai man asmeniškai rūpimas klausimas. Jis e, susijęs su e, vizomis ir e, kaip tik esu Libė komiteto pranešėjęs šiuo klausimu. Vizų kodeksas ir humanitarinės vizos. Norėčiau šiek tiek paaiškinti, su kuo susijęs tas klausimas. Priminsiu Jums, mm, kad jau ne vieną kartą esame kalbėję apie tai ir nebereikia per daug įsamei apie tai kalbėti. Visų pirma, vizo, vizų politika yra Schengeno erdvės pagrindinis elementas. Čia kalbame apie du dosiją. Visų pirma, pats vizų kodeksas. Šią iniciatyvą iškėlė Europos komisija e, pirmą kartą prieš ketverius metus šios kadencijos pradžioje. Pačioje pradžioje dėrybos e, užstrigo, buvo sustabdytos kuriam laikui ir uh, Europos komisija parengė kitokios formos vizų kodeksą, naują pasiūlymą. Bet taip pat turime rengiamą savo iniciatyvą pranešimą. Atskirą dosiją tam klausimui to paprašė Live komitetas dėl humanitarnių vizų. Tai yra labai jautrus klausimas, e, nuoseklus, ilgalaikis klausimas daugumai šiame Europė parlamente dirbančių jis aktualus ir mes suprantame, kad tai yra legalus būdas žmonėms patekti į Europos Sąjungą. Tokiu būdu mes galėtumėm sumažinti žūstančiųjų viduržėmio jūroje skaičius per vadinamąją pabėgėlių krizę. Bendrųjų taisyklių reikia tam, kad būtų išduozamos vizos, e, nes ant vidinių sienų vizų išduoti negalime primti. 2018 2008 metais pirmą kartą buvo priimtas vizų kodeksas ir jis valdė Šengeno vizų išdavimo, nustatė Šengeno vizų išdavimo sąlygas ir procedūras. Ir dabar vadinamasis veikiantis vizų kodeksas nebuvo peržiūrėtas. Pasiūlymą komisija parengė prieš ketverius metus, 2014 metais. Aš esu pranešėjęs šiuo klausimu. Jie atsėjame komisiją, kaip aš jau sakiau. Taigi šis komitetas dirba nuosekliai konstruktyviai tuo klausimu. Mes apgailestaujame, kad jokios pažangos nėra pasiekta kol kas taryboje. Stengiantis sureaguoti į prašymas Europos parlamento siekti kompromiso. Šiandien mes svarsysime naują į vizų kodeksų pasiūlymą, kurį pateikė Europos komisija. Taip pat kalbėsime apie savo iniciatyvą rengiamą pranešimą dėl humanitarinių vizų. Parlamentas tą pranešimą dabar rengia, matydamas tarybos ir komisijos nenorą siekti kompromiso šiuo klausimu. Šios iniciatyvos tikslas - nurodyti, kad egzistuoja alternatyvių sprendimų šiam tragiškam, nepriimtinam ir netoleruotinam e, žu, faktui, kad e, žūsta žmonės viduržėmio jūroje. Tiek daug žmonių daro viską, ką gali, net rizikuoja savo gyvybėmis, savo artimųjų gyvybėmis, bandydami priartėti prie Europos pakrančių, ES išorinių sienų pakrančių. Pradėkime dabar posėdį e, apie vizų kodeksą. Klausimas E, vyks. Pirmiausia, aš kalbėsiu kaip pranešėjas, trumpai pristatysiu šį klausimą, o paskui kitos ES institucijos pasisakys taryba ir komisija. Tarybos vardu kalbės ponas Karl August Liuks, vizų darbo grupės pirmininkas, atsovantis Austrijai. Sveikinu Jūs, herzlich willkommen Э, Jis pristatys pasiektus darbus taryboje. Po to kalbės ponia Jolanda Galego Kasilda Grau. Ji yra vizų politikos ir dokumentų saugumo skyriaus vadovė Europos komisijoje. O po to liks vietos suinteresuotoms subjektams, apie kuriuos aš anksčiau kalbėjau. Norėčiau dabar pristatyti temą. Kuo trumpiau? Kiek man pavyks? Aišku, Turime dokumentų, kurie rodo, kas yra nuveikta pastaraisiais ketveriais metais. Aš pabandysiu tik apibendrinti. Visų pirma, išreiškiamas akivaizdus apgailestavimas, kad šiame darbe mes dar nesugebėjome pasiekti to, kas buvo labai svarbu Dabar jau pats laikas tai aiškiai pareikšti. Pasakykime, kad mes ne tik apgailėstaujame, mes taip pat reiškiame didžiulį susirūpinimą ir nepasitenkinimą tuo klausimu. Šis darbas labai, suvartos labai daug laiko ir mes nieko nepasiekėme. O idėja yra tokia. Europos komisija pateikė iniciatyvą palengvinti vizų išdavimą, padaryti jį sklandesnį, paprastesnį, su, papiginti jį, kad lizas, vizas išduoti ES, e, į ES važiuoti būtų paprasčiau, bet jie taip neatsitiko. Priešingai, visi bandymai palengvinti vizų išdavimą buvo apleisti. Bijant saugumo problemų. Ir pirminė idėja išduoti vizas e, turizmui, prekybai, ekonominiams tikslams, profesiniams tikslams. Tai yra teisėti interesai, e, dėl kurių norima patekti į ES. Žlugo. Ta idėja e, būtų viską palengvinusi. Nieko panašaus nebuvo aptariama. Be to buvo akcentuojamas saugumas, saugumas ir saugumas visą laiką. Visose diskusijose su taryba. Ir galime dėl to tik apgailėti, apgailę stauti. Nuvilia mus tai, atima bet kokį entuzijazmą tai, kad mūsų pirminis įvardintas tikslas buvo pamirštas. Vizas išduoti mes norėjome lengviau pagristiems teisėtiems tikslams. Mes kalbėjome apie techninius e, paraiškos teikimo principus. Valstybės narės, kurios yra atsakingos už paraiškų tiekimą, e, kelionės, e, sveikatos draudimą ir panašiai, visi tie techniniai elementai išlieka jie ir toliau yra svarbus. Ir tokiu būdu mes turime apibriežti milijonų žmonių galimybės patekti į valstybių narių teritoriją, įvažiuoti į ES teisėtai. Vizų kodekse numasytos procedūros atlieka gyvybiškai svarbu vaidmenį daugeliui ekonomiškai, ekonomikai ir visuomeniai svarbių sektorių - turizmo operatoriams, pramoniai, prekybai, specialistams, daugeliui valstybių ES tai yra labai svarbu. Mano pačio ties valstybė, jos dalis Kanarų salos išgyvena iš turizmo. Taigi, idėja viską supaprastinti buvo iškreipta, nusprendus užkirsti kelią migracijai saugumo dėliai. Visose diskusijose, kurios vyko, Buvo išsakyta daug argumentų dėl migracijos, vidaus saugumo dosie, kovai su terorizmu buvo aptarta, saveikumo klausimai. Viskas tik tai miglos putimas į akis, tik painiava sukurta, supainiota migracija ir kova su terorizmu. Tai ne du panašus dalykai, jie vienas kito nepapildo Migracijos ribojimas neužkirs kelio terorizmo, ar ne? Taigi, dabar perinam prie pirmojo klausimo, kurį būtinai turėjom įrašyti. Tačiau bendras tikslas - sukurti naują vizų politikos modelį. Pastebime, kad yra ryšys tarp ekonominių sumetimų ir migracijos. Uh, būkštavimų reiškiamų valstybėse narėse. Dėl to buvo sukurtas svertas dėl readmisijos politikos visose diskusijose. Komisija pripažįsta, kad vizų kodeksas nebuvo kurtas tam, kad jis tarnautų kaip svertas atskiroms e, triša, trečiosioms šalims užkirsti kelią migracijai. Greičiau tai buvo priemonė sustandartizuoti vizų procedūras ir sąlygas. Ir šis migracijos klausimas turės būti sprendžiamas dabartinėme politinėme kontekste. Šiuo klausimu nėra tvirtų įrodymų, kaip vizų politika gali būti paversta geresnių bendradarbiavimų e, su trečiosiomis šalimis dėl readmisijos. Apie tai turi būti daug diskutuojama. Mes suprantame, kad vis dar išlieka klausimas, dėl to, kad trečiosios šalis vizų politikos srityje neturi aiškių geresnio reglamentavimo gairių. Be to neturime konkrečių pasiūlymų dėl naujų procedūrų. Per artimiausius mėnesius jie turėtų būti parengti. Vadinasi, Mes ir toliau stengsimės e, stumti šį dokumentą į priekį ir bandysime užbaigti šį dosiją iki šios kadencijos pabaigos. Manau, kad tai yra įmanoma. Norėčiau atkreipti pirmininkaujančios Austrijos dėmesį. Kaip tik jūs tuo pasakysite, kaip aš jau vakar sakiau Austrijos ministrui, teisingumo ministrui. Būtent šis dosie tenka jums, o jūs esate paskutinė roktuojanti, e, e, paskutinis rotuojantis pirmininkavimas šioje kadencijoje. 2019 metų antras pusmetis bus daugiausia skirtas, aiškiai pasakykime, MFF, daugiametiai finansų programai. Antras dalykas, tai nebus pilnas pusmetis teisė kūrinė prasme. nes e, jis susidės iš skubėjimo rinkimus, kuri 19 metų gegužės pabaiga prasidės. Visi Europos parlamento nariai praktiškai galvojant lieks į savo apygardas ir galvos apie politinius ir, elekt, ir rinkimų reikalus. Tačiau vis tik šis laikotarpis mums labai naudingas, kad mes teisės aktų kuriejai nepamirštume, kad esame išrinkti įstatymams kurti Europos parlamente. Todėl mes ir siūlome šį kodeksą dabar priimti. Noriu priminti pirmininkaujančiai Austrijai, kad jūsų laukia paskutinis uždavinys. Jūs turite tai paversti realybę. Tikimės, kad bus parengtas kompromisas šiam teisės aktui, kad mes galų gale uh, E, išlystume iš to tunelio ir pamatytume dienos šviesą. Ketverius metus tas dosie buvo užstrigęs tunelyje. Todėl dabar aš pasiūlyčiau pakomentuoti aspektus neatsiejamus nuo dabartinių vizų kodekso diskusijų. Pirmiausia žodis - pirmininkaujančios Austrijos atstovai, vizų darbo grupės pirmininkui, ponui Karl August Luks. Žodis Jums. Ja, Gerbės pranešėjau, ponius ir ponai. Mes, kaip pranešėjas sakė, perėmėme šitą dosiją, kuris jau ilgą laiką yra aptarinėjimas. Norėčiau patikinti, kad mūsų pirmininkavimo tikslas vizų kodekso nagrinėjimą stumtelėti į priekį mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Laiko turime daug. Ir tikimės, kad po mūsų pirmininkavimo šita tema bus užbaigta nagrinėti. Šių metų kovo 14 dieną komisija pateikė šį pasiūlymą. Taryboje mes jau turėjome progos aptarti šitą komisijos pasiūlymą ir mums pavyko susitarti dėl bendros pozicijos ir to pasiekoje buvo suformuluoti mano įgaliojimai daryti su jumis. Šie įgaliojimai yra tiesiogiai susiję su komisijos pasiūlymu, kuris mūsų manimu yra pakankamai subalansuotas. Ir šio pasiūlymo tikslas tiesiog atverti teisėtus kelius trečiųjų šalių atstovams atvykti į ES. Jeigu jūs pranešėjai jau sakote, kad kalbame pirmiausia apie turizmą, tai aš taip pat norėčiau pasakyti, kad ir mano šalis yra priklausoma nuo turistų, nuo pajamų iš turizmo, panašiai kaip ir kitos valstybės. Mes su dideliu susidomėjimu siekime skatinti ir keliaujančius turizmo tikslais, be kitako ir kitais tikslais. Taigi kokios priemonės, kurias numato šitas pasiūlymas? Šitie palengvinimai turėtų suteikti galimybę pateikus prašymą gauti e, ilgalaikę, daugkartinę vizą jeigu asmenys jau yra turėję ilgalaikę vizą, tai tokiems yra numatyta galimybė suteikti daugia, daugkartinę vizą penkerių metų laikotarpiui. Tai turėtų būti numatyta verslininkams ir turisma, turistams. Dėl elektroninės paraiškos arba elektroninio prašymo gauti vizą valstybės narės turi susitarti, kaip palengvinti šitų prašymų teikimą skaitmeniniu formatu, be popieriaus, be važinėjimų į vizų išdavimo skyrius. Tai iš tikrųjų turėtų palengvinti situaciją. Dar vienas aspektas, kuris yra nuolat kartojamas, tai yra vizų mokesčio arba rinkliavos didinimas. Dabar yra siūloma šitą rinkliavą nuo 60 iki 80 eurų padidinti. ir tai yra siejama su infliacija. Ir tas padidėjimas yra ne ką didesnis negu infliacijos norma. Žinoma, mes dėsime visas pastangas, kad ir pajamos būtų tokios, kad jos padengtų ir personalo, ir kitas uh, administracinės vizų išdavimo išlaidas ir sieksime, kad procedūros būtų kuo paprastesnės. Kadangi visi Europoje turime taupyti. Vizų politika santykiuose su trečiosiomis šalimis yra kertinis svertas E, siekti pokyčių kitose srityse, valdysenos, admisijos srityse. Tai nieko naujo. Jau daugelį metų mes derėmės ir pasirašome trečiosiomis šalimis vizų režimo supaprastinimo sutartis ir jas siejame su sutartimis dėl asmenų gražinimo ir taip pat siejame prievolę su prievolė dėrėtis dėl asmenų prieimimo į kilmės valstybę. Tokių susitarimų su trečiosiomis šalimis yra pasirašyta pakankamai daug. Kad šita sistema veikia, rodo Bangladešo pavyzdys kadangi gražinant Bangladešo piliečius į kilmės valstybę visada kildavo daugybė problemų ir po to, kai Koreperas pritaikė tą vizų svertą, kuris buvo taikomas laipsniškai ne iš karto numatant visiems vizos prievolę, tiesiog numatant ją tiems, kurie buvo atsakingi už sumaištį. Taip pat toje sutartyje buvo numatyta padidinti mokestį už vizos išdavimą ir taip pat buvo numatyti vizų kodekso palengvinimai, kurie leido trečiųjų šalių piliečiams pateikti prašymą dėl ilgalaikės arba daugkartinės vizos. Nedidinant išduodančiai valstybei administracinės naštos. Taigi šitas Bangladešo pavyzdys yra gerosios praktikos pavyzdys, rodantis, kad vizų svertas gali atnešti apčiuopiamų rezultatų. Kitas dalykas e, - įgaliojimų perdavimas išduoti vizas kitiems subjektams. Labai svarbu pagal sutartis numatyti aiškias nuostatas, kaip yra vykdoma uh, patikra ir kad nebūtų piknaudžiaujama vizas išduodant. Taip pat labai svarbus yra atstovavimo aspektas. Šengeno erdvė yra sėkmės istorija Ir labai svarbu, kad Šengeno erdvės valstybės galėtų viena kitą pavaduoti. Pavyzdžiui, Austrija visame pasaulyje išduoda vizas e, savo konsulatuose, tačiau visam pasaulyje esančios, e, esanti 300 vietų, kuriuose galima išduoti visas, yra nepakankamas skaičius ir todėl mes norėtume paraginti ir kitas valstybės nares prisijungti prie šito atstovavimo tinklo. Žinoma, problemų kyla, kai tokia nuostata yra privalomojo pobūdžio, pavyzdžiui, Fidži nepanoro atstovauti visų valstybių ir todėl šitas konsulatas buvo uždarytas. O tai reiškia, kad trečiųjų šalių piliečiams situacija tapo dar sudėtingesnė negu iki tol mažos valstybės, mažos ir didelės valstybės narės turėtų bandyti prognozuoti vizų prašymų skaičių ir numatyti atitinkamą personalą. Ir nepakartoti Fidži pavyzdžio, kai kyla problemos, ir kai mes tampame savo pačių procedūrų įkaitais. Iš esmės komisijos pasiūlymas mūsų manimų yra subalansuotas, bet to ir taryboje buvo iš esmės pritarta šiam komisijos pasiūlymui. Žinoma, kai skirtingos institucijos vertina šį teisės aktų pasiūlymą, atsiranda ir nuomonių skirtumų Tačiau siekiant e, galutinai susitarti, mes turėtume parodyti ir kompromiso dvasę. Ir stengtis užbaigti šito klausimo nagrinėjimą. Mums labai rūpi baigti dėrybas su parlamentu dar mums pirmininkaujant, tačiau viskas priklausys nuo mūsų visų, nuo komisijos, nuo mūsų, nuo parlamento ir aš tikiuosi glaudaus, konstruktyvaus bendradarbiavimo su parlamentu. Norėčiau padėkoti Jums uždėmesi ir laukiu diskusijos ir bendro darbo. To these interinstitutional negotiations for giving it a push and. Uh, Ačiū. svarbu išnaudoti galimybės visą tai gyvendinti. Dabar išklausysime komisijos. Ačiū e, pirmininkė, ačiū, kad surengėt šį klausimą. Jau girdėjote apie komisijos pasiūlymą iš dalies pakeisti vizų kodeksą, siekiant jį patobulinti. Pasiūlyme išlieka tam tikrų naudingų elementų iš to pasiūlymo, kurį komisija buvo pateikusi 2014 metais. Manome, kad tie elementai vis dar svarbus, siekiant palengvinti įvairias vizų procedūras. Kai kurie pavyzdžiai, pavyzdžiui, komisija siūlo sudaryti galimybę teikti prašymą vizai gauti anksčiau, um, likus šešiems mėnesiams iki kelionės, anksčiau tai buvo trys mėnesiai iki kelionės, kad būtų paprasčiau. Taip pat uh, e, praaiškų teikėjai turi turėti galimybę gauti sprendimą dėl savo prašymo per gana trumpą laiką, siūlome maksimumą 10 dienų. Ir e, tam tikrais atvejais numatome galimybę pratesti tą terminą, jeigu reikia įsamiau įsinagrinėti paraišką. Taip pat atsirado naujų elementų palyginti su ankstesniu pasiūlymu. E, pirmiausia, kalbama apie vizų mokesčio padidinimą, kad valstybės narės e, turėtų pakankamai išteklių. Taip pat numatomos aiškesnės suderinimo taisyklės dėl e, daugkartinių atvykimo vizų turint omenyje vizų politikos vaidmenį. Apie tai jau buvo kalbamas darantis dėl vizų režimo supaprastinimo. Ir numatoma dabar tai įtvirtinti vizų kodekse. Kalbant apie finansinius išteklius, siūloma padidinti mokestį, kuris nebuvo keičiamas nuo pat 2006 metų. Siūloma vidutiniškai jį padidinti Ir vis tiek tas mokestis bus mažesnis nei e, mokestis, kurį ima e, kiti regionai pasaulyje. Taip bus galima padidinti išteklius, užtikrinti geresnį aptarnavimą. Paprastai tas vizų mokestis yra tik nedidelė e, keliautojų išlaidų dalis, tad sudaryti problemų neturėtų. Taip pat daugkartinės vizos gali galioti iki penkerių metų. Numatome vadinamąjį kaskadinį mechanizmą. Atsižvelgiant į tai, kiek tinkamai buvo naudojamas ankstesnėmis e, vizomis, taip bus galima sutaupyti ir konsulatai galės sutaupyti, ir paraiškų teikėjai, ir e, bus e, tinkamai kompensuojamos tos išlaidos, nes ilgainiui e, keliautojai galės gauti didesnės trukmės daugkartinės vizas, jeigu tinkamai naudojasi ankstesnėmis vizomis. Be to e, buvo paminėta, kad e, savo vizų politiką prisidedame prie bendratarpiavimo su trečiosiomis šalimis. Europos vadovų tarybos lygmenių girdėjome raginimų veiksmingiau įgyvendinti vizų politiką bendratarpiaujant su trečiosiomis šalimis, ypač um, e, sienų valdymo srityje. Taigi šiuo pošiu vizų politika bus viena iš priemonių tokiam bendratarpiavimui gerinti. Komisija taip pat e, siūlo nustatyti griežtesnės vizų tvarkymo sąlygas, e, jeigu šalis nebendradarbiauja dėl readmisijos. misijos Reikia skaidresnio teisėkuros mechanizmo, kad būtų galima atlikti vertinimą kiekvienu konkrečiu atveju ir taikyti objektyvius kriterijus. Tai susijęs su keliautojų teisė gauti vizą ir galimybę tai padaryti. Apskritai norima užtikrinti, kad vizų kodeksas būtų gyventinamas veiksmingiau ir saugiau. Komisija siūlo padidinti e, galimybės išduoti vizas prie išorės sienų, jeigu e, tenkinamos tam tikros sąlygos. Taigi e, manoma, kad atlikus visus šiuos pakeitimus bus galima saugiau ir paprasčiau keliauti į ES. Ir labai svarbu, kad ES būtų vertinama kaip saugi paskirties vietovė, į kurią keliaujama. Tikimės, kad um, šiam pasiūlymui bus pritarta dar per šią kadenciją. Mes savo ruoštų esame pasiruošę padėti tai užtikrinti. Ačiū už um, pasisakymą komisijos vardu, taip pat yra kitus suinteresuotų subjektų, kurie dominas, domisi mūsų darbu šią kryptimį. Taigi štai čia dešinėje ponia Mačedo, kuri yra viešųjų reikalų vadovė Hotrek viešbučių restoranų ir kavinių e, tinklo Europoje atstovė. Prašom. Ačiū. E, ačiū pirminkė, laba diena. Mm, gerbėme parlamento nariai, gerbėme kolegos. Visų pirma, dėkuoju už tai, kad pakvietėt mūsų tinklą dalyvauti šiame klausime. Šiandien atstovauju vienai iš Europos asociacijų, tai NET, e, kuri apjungia 10 turizmo organizacijų asociacijų. Turizmo srityje ES sukurta 27 milijonai darbo vietų. Tai yra vienas aktyviausių sektorių. Vis dėlto žinoma, kad Europa netenka tam tikros rinkos dalies ir manoma, kad ir ateityje tai bus 2015-2016 metais tarptautinių lygmenių atvyko mažiau turistų dėl teroristinių išpolių, bet pernai į Europą atvyko jau 8 procentais daugiau turistų iš kitų valstybių, kitų regionų. Taigi turime remti tokį augimą, skatinti turizmą. Žinoma, tas 2014 metų pasiūlymas vertinamas kitokiame kontekste palyginti su šiais metais, bet kuriuo atveju turėtume turėti omenyje poveikio vertinimą, kuris buvo atliktas 2014 metais. Buvo kalbama apie tai, kad palengvinus vizų režimą būtų galima papildomai sukurti 1,3 milijono darbo vietų. Ir e, šiais metais jau matome tam tikrų pranašumų, kuriuos reikėtų dar didinti. E, vyko viešos konsultacijos dėl Šengeno vizų taisyklių ir iš jų rezultatų matyti, kad daugiau nei vienas procentas visų respondentų minėjo, kad e, dėl vizų režimo keleiviai nenori keliauti į ES pakartotinai, todėl svarbu, kad vizų taisyklės būtų paprastos, e, įperkama, e, kad tai būtų ir kad būtų lengva atitikti visus reikalavimus. Palankiai vertiname tai, kad e, komisija gana skubiai pateikė pasiūlymą peržiūrėti vizų kodeksą ir mes, žinoma, E, pritarėme tam, kad mažinama administracinė našta, jau turime pavyzdžių ir mums labai svarbu e, tai, kad e, sprendimas dėl paraiškos bus priimamas per 10 dienų, ne 15 ir kad keliautojai gali planuotis kelionę likus 6 mėnesiams iki kelionės, o ne 3 mėnesiams. Taip pat pokyčiai dėl pokalbio. Svarbu, kad asmeniui būtų patogiau atvykti į konsulatą ir mums 28 straipsnio 8 dalyje atrodo e, reikėtų išdėstyti tą pačią mintį. Taip pat e, girdėjome, kad e, galima pateikti prašymą dėl vizos prie išorės sienos, tai skatina turizmą, bet žinoma, tai turi būti daroma užtikrinant visas saugumo priemonės. Vis dėlto mums kyla ir tam tikrų nuogastavimų. Visų pirma, dėl daugkartinių vizų. Žinoma, e, norime, kad e, tokios vizos būtų kuo labiau naudojamos, bet manome, kad e, komisijos siūloma kaskadinė sistema turi tam tikrų trūkumų. Ir vienas iš jų yra tai, kad keliautojui gali būti kiek sudėtinga viską suprasti, skaitant aprašymą. Ir iš tikrųjų netgi pirminius kriterijus atitiktų e, tik nedaug keliautojų. Taigi siūlytume, kad e, daugkartinės vizos bent jau būtų skiriamos tiems e, keliautojams, kurie per dviejus metus bent du kartus gavo vizą. Kalbant apie patvirtinamuosius dokumentus, apskritai manome, kad turi būti tam tikras suderinimas šioje srityje. Vis dėlto e, laikomės konkrečios pozicijos dėl e, apgyvendinimo, dėl būsto. E, kalbant apie viešbučius, būna taip, kad rezervacijos atšaukiamos, keliautojai neatvyksta arba netgi naudojasi suklastotomis kreditinėmis kortelėmis. Ir Labai svarbu spręsti atitinkamas problemas. Be kita ko, tas e, tokių atvejų skaičius priklauso ir nuo, e, nuo e, sprendimų dėl vizų paraiškų. Pavyzdžiui, visą būtų galima patvirtinti, jeigu yra patvirtinta viešbučio rezervacija arba agentūros ar kelionių operatoriaus patvirtinimas Um, kad būtų galima atitinkamą sprendimą dėl prašymo priimti. Ir e, tai e, susijęs su 14 straipsnių pirmosios dalies B punktu ir um, antrųjų ir trečiųjų priedais. E, kalbant apie vizų mokestį, ypač kalbant apie jaunuolius, vaikus, kai keliauja šeima, išlaidos žinoma didesnės ir Suprantame ir institucijas, kurios sako, kad reikia padengti administracinės išlaidas ir tai, kad vizų mokestis nebuvo didinamas daugelį metų. Bet tai yra trumparegiškas požiūris, juk e, e, tai, kad į šalis atvyksta daug keliautojų, kartais sudaro net iki 2 procentų BVP. Ir e, vyriausybės turėtų tai įvertinti. E, yra įvairių išlaidų susijusių su mediciniu draudimu e, kurias patiria keliautojai, jiems tenka keliauti konsulatus, prisimti kitas išlaidas, taigi tai nemaža našta keliautojams. Be to, kartais žmonėms e, netgi tenka pasimti atostogų dieną mm, arba kelias, kad jie galėtų viską susitvarkyti. E, taigi siūlytume arba nedidinti vizų mokesčio, arba pagalvoti apie tai, kaip e, tą vizų mokesčio padidinimą būtų galima kompensuoti kitų išlaidų sąskaitą, kad sumažėtų kitos turistų patiriamos išlaidos. Galiausiai Norėtume tik pridurti, kad visiškas vizų prašymo procedūros suskaitmeninimas yra tikrai skubus dalykas ir mm, mm, iki šiol ta e, vizų įklijos išdavimo procedūra mm, dar yra nesuskaitmeninta, vyksta popieriuje. Tad e, turėtume užtikrinti, kad visi tie procesai vyktų lygiai greičiai ir e, žinoma, e, būtų galima pasitelkti išorės paslaugų teikėjus. Svarbu, kad turistai turėtų tokią galimybę, jeigu nori pasinaudoti tomis paslaugomis. Svarbu užtikrinti, kad valstybėms narėms būtų tinkamai atstovaujama trečiosiuose šalise. Antraip, visi šie veiksniai gali atgrasyti turistus keliauti į ES. Ačiū. Girdėjome dabar turistų, e, turizmo sektoriaus atstovų nuomonę. Tai e, labai įdomu. E, suprantame, kokiu lūkesčiu turite. Norite, kad būtų supaprastintos griozdiškos procedūros, kurias reikia šiuo metu atlikti, norint gauti vizą į ES, jeigu nori atvykti teisėtai ir saugiai. Tik dabar paminėjote Mm, tuos išorės paslaugų teikėjus ir jų vardu pasisakys ponas Kris Diks, kuris yra VFS Global e, e, verslo plėtros vadovas. Prašom, ponė Diks. Like to... Ačiū pranešėjau, dėkoju Europos parlamentui už tai, kad mane e, kaip VFS Global atstovą pakvietė dalyvauti šiame klausime ir pristatyti paslaugų tiekėjų poziciją. VFS Global yra vyriausybėms puikiai pažįstama grupė. Tai yra iš dalies Šveicarijos įmonė, iš dalies Švedijos, e, Švedijos, e, Švedijai priklausanti įmonė. 2001 metais vizų išdavimo paslaugas mes perdavėme išorės e, operatoriui ir žinome, kaip dabar pasikeitė paslaugos. VFS e, Global 29 vyriausybės dabar aptarnauja. 39 e, valstybėse narėse daugiau negu 600 vizų paraiškų prieimimo centrų yra. Iš viso 117 milijonų vizų paraiškų jau sutvarkėme. Mums tenka labai didelė rinkos dalis, bet mes neturime monopolijos. Mūsų verslas labai kompetitingas, konkurencingas, atsiprašau, labai daug įmonių šiuo metu yra aktyvė šioje srityje, todėl mes norime ir toliau gerinti savo paslaugas ir vizų paraiškų tiekėjams ir vyriausybėms. Ir aš labai džiaugiuosi tuo. E, vizų proceso perkelimas išoriniai įmoniai sukelia nemažų nesusipratimų, todėl aš norėčiau šiek tiek paaiškinti ir tai bus mano pasisakymo pirmasis, pirmoji dalis. O paskui pristatysiu e, naudą, kurią atnešė tų paslaugų perdavimas išorės e, įmoniai ir paraiškų tiekėjams ir vyriausybėms. Ir galiausiai baigsiu pristatydamas pasiūlymų, kaip uh, teisinės nuostatos tokioms išorinėms įmonėms galėtų būti dar patolintos, kad mūsų paslaugos dar patobulėtų. Tai bus trečias ir paskutinis punktai. Pirmiausia, labai trumpai norėčiau priminti, kas yra vizų e, išdavimo perdavimas išorniai įmoniai, kad neliktų jokių nesupratimų. Tai nereiškia, kad vizų, e, sprendimus dėl vizų priima privati įmonė. Vizų išdavimo uh, ar atsisakymo išduoti vizą sprendimo gale priklauso vyriausybių įstaigoms. Mes tokios teisės neturime. Išorės paslaugų tiekėjas atlieka tik administracinius uždavinius, surenka paraiškas, išanalizuoja turinių, nusinčia paketus konsulatui ir kai konsulatas tą paraišką išnagrinėja ir priima sprendimą, mes suorganizuojame pasų surinkimą ir gražiname tos pasus paraiškų tiekėjams. Uh, Vizų e, centrai yra stebimi e, vyriausybių ir mes džiaugiamės tuo, kad e, ta stebėsina bus dar labiau suaktyvinta. Mūsų verslas yra pagrystas patikimumu. Mes džiaugiamės konkurenciją ir norime, kad visos konkuruojančios įmonės būtų patikimos. Todėl mes labai džiaugiamės, kad ES dar griežtesnius minimalius standartus nori nustatyti. O dabar perinu prie savo pasisakymo antrosios dalies E, paslaugų perdavimas išorniai įmoniai e, vyriausybėms e, nėra lengvas procesas, nes nemažai iššūkių iškyla ir jūs tos iššūkius puikiai pažįstate, jūs turbūt žinote taip pat kaip ir aš, nes paraiškų skaičius auga, reikia daugiau personalo, reikia daugiau erdvės, saugumo personalo reikia daugiau, dėl viso to reikia daugiau išlaidų, daugiau pinigų, o visos vyriausybės pastaruoju metu susiduria su biudžetiniais apribojimais. E, pasienio e, vizų išdavimo e, biurai dabar gali būti operatyvesni. Daugiau paraiškų tiekėjų reiškia, kad mums reikia daugiau resursų, kad paslaugų tiekėjas galėtų daugiau investuoti į suteikiamas paslaugas. Tiekėjas gali pritaikyti vizų išdavimo biuro patalpų dydį ir personalo skaičių, kad būtų galima atitinkamą paraiškų skaičių apdoroti. Taip pat mes suprantame, uh, kad vizų išdavimas reikalauja papildomas erdvės, papildomo personalo ir taip toliau. E, patirtis rodo, kad daugelis konsulatų sugeba e, pritaikyti savo darbuotojų skaičių paraiškų kiekiu. Lygiai taip pat vizų išdavimo tarnybos tą padaro. E, eilės prie konsulatų dabar sumažėjo. Prisiminkime anksčiau, kai būdavo. Anksčiau būdavo, kad žmonės eilėse pradeda laukti vidurį nakties. Uh, ir dėl to atitinkamai buvo sukūriama erdvė e, paslaugų išbrangimui ir neteisėtoms operacijoms. Prieiga prie konsulatų paprastai e, nemokama buvo tik tai teoriška. Praktiškai jau e, gatvėje už, prie konsulato reikėdavo susimokėti už stovėjimą eilėje. Uh, E, vizų išdavimo paslaugų perdavimas išorniai įmonė reiškia, kad visuomenė e, žymiai lengvesnėmis sąlygomis gali gauti vizas, nebereik laukti eilėse. Konsulatai nebeturi patys priimti e, paraiškų autorių, jie tik tai patį dosie apdoroja ir gali daugiau laiko skirti paraiškų nagrinėjimui, dėl to mažiau vėluojama, ypač aktyviausių laikotarpių. Perdavus uh, E, vizų prieimimo paslaugas išorniai bendroviai, dabar laukti eilėse nebereikia, mes žinome, kada procesas prasideda, žinome, kada baigėsi. Junktinės karalystės vizų išdavimo uh, biure aš dirbau Indijoje 21 amžiaus pradžioje. E, mes nemažai turėjome tokių paraiškų tiekėjų, kurie iš ryto atnešė dokumentus, vakare galėdavo atsimti vizą. Supratome, kad tai buvo labai svarbu. Mes išvengėme tų sunkumų ir tų kaštų, kurie anksčiau buvo siejami su viza. Dabar galbūt e, e, nebereikėjo gyventi viešbutyje ar e, pirkti ilgą kelionę. Turizmo paslaugos paraiškų tiekėjams dabar yra netgi parduodamos pas mus, mes stengiamės pasirūpinti kelionės sklandumu. Dabar apsilankimo vienkartinės vizos yra žymiai lengviau prieinamos negu anksčiau mažiau reikalavimų reikia tenkinti. Mes pastebėjome, kad kai paslaugos buvo perduotos trečiai šaliai, vizų paraiškų padaugėjo. Na ir paskutinis pastebėjimas. Mes ir toliau turime plėsti paslaugas e, prašančių vizų labui. Išorės e, paslaugų tiekėjams reikia lankščios teisinės bazės. Tuo pat metu reikia labai griežtų standartų, kad mes galėtumėm išlaikyti ir pagerinti paslaugų kokybę. Europos teisinė bazė e, tų paslaugų perdavimo į trečiai pusiai apima e, visą grandinę nuo vizos e, paraiškos tiekėjo iki jos apdorotojo, iki išdavėjo. Tie tos procedūros turi būti labai lankščios, jos turi leisti prisitaikyti prie naujų poreikių ir galėti pritaikyti naujas technologijas. Šengeno valstybės tais pokyčiais naudojasi, turizmas ir ekonominis augimas taip yra skatinamas ir mes stengiamės išnaudoti visą perdavimą trečiai šaliai e, visus pranašumus. Šengeno e, valstybėse narėse toks procesas e, nėra labai senas, kai, pa, kai vizų išdavimas yra perdodamas trečiai tarnybai VFS Global, e, dabar siūlomi Europos komisijos pakeitimai atrodo sveikintini. Vizų kodekse yra kalbama apie e, paslaugų perdavimą pašaliniai įmoniai, bet mes pripažįstame, kad tekste turi būti numatyta galimybė E, tokioms įmonėms dar geriau aptarnauti paraiškų tiekėjus. Pavyzdžiui, yra įtrauktas pakeitimas, kad būtų palengvintas palidovinių vizų paraiškų centrų steigimas. Tose valstybėse, e, kuriuose nėra konsulatų. Tokie palidoviniai centrai leistų iš esmės pagerinti e, klientų aptarnavimą, bet tai labai brangiai kainuoja E, saliginai nedideliam paraiškų teikėjų skaičiui, kalbame apie patalpas, apie personalą, saugumo priemonės, transporto kaštus. Todėl mes pasiūlėme, kad tos paslaugos būtų išplėstos ir būtų apimti miestai, ne tik valstybės, kuriuose nėra konsulato. Tai padėtų paraiškų tiekėjams, vizų išdavimo tarnybos būtų žymiai artimesnės jiems geografiškai. Dėl to iškyla platesnis klausimas dėl uh, E, paslaugų mokesčių sumažinimo, vos ne per pusę. Kol kas nėra aiškiai pasakyta, ar toks apribojimas apims pardavimo mokestį ar ne, nes džiaugiamės nuostata, kad yra nustatytas maksimalus e, paslaugų mokesčio dydis. Viskas susiveda į vietos paslaugų mokestį mokestį į vietos lygmenį. Turiu taip pat pasakyti, kad paraiškų tiekėjai yra patenkinti mūsų paslaugų kokybę ir e, paslaugų kaina niekuomet nekėlė problemų. Klientai yra patenkinti, nes jie moka už gerą, veiksmingą paslaugą aptarnavimą. Šengenos vizos, su kuriomis galima patekti 26 valstybės, kainuoja palyginus nebrangiai, lyginant su kitomis valstybėmis, kurios pritraukia labai daug turistų. Dar kartą Labai svarbu vyriausybėms ir paraiškų tiekėjams yra užtikrinti išorės paslaugų tiekėjų paslaugų kokybę. Mes džiaugiamės Šengeno valstybių narių atidesnių e, stebėjimų, kontroliavimų. Vizų kodekso dešimtajame priedė yra įvardinti labai svarbus e, standartai. Mes e, džiaugsimės ir dar griežtesniais standartais, nes norime, kad klientas gautų geresnį aptarnavimą be jokių paslaptų mokesčių. VFF yra pasirengu, VFS yra pasirengusi bendradarbiauti su parlamentu, kad tokie pakeitimai būtų priimti. Baigdama savo pasisakymą noriu Jūs patikinti, kad VFS, VFS Global puikiai supranta, kad paslaugų perdavimas trečiosiom šalims yra labai glaudžiai susijęs uh, procesų lankstumu ir sklandumu mes darome, kad paslaugos būtų kuo kokybiškesnės ir investuojame vis daugiau į inovacijas. Norime užsitikrinti, kad dabar tenkintume ir vyriausybių reikalavimus, ir paraiškų tiekėjų poreikius, ypač akcentuojami skaitmeninius sprendimus. Ačiū uždėmesi. Right Ačiū. Kitas pasisakymas kalbės svečias Tim Springet, kuris atstovauja Europos laivų savininkų asociacijai. Žodis Jums. Ačiū pranešėjau. Man labai malonu kalbėti šioje auditorijoje. Aš pirmininkauju Europos laivų savininkų asociacijos socialinių reikalų komitetui ir šita asociacija jungia laivų. Transport Workers uh, Federation. All... Įgulų atstovus. Taigi mes atstovaujame ES jūrų laivų vežėjus. Mes kartu su tarptautinė e, e, laivy, laivų asociacija ir mūsų asociacija mes atstovaujame tarptautiniu mastu e, vežėjų jūra interesus. Mes po to, kai 14 kovo buvo pateiktas komisijos pasiūlymas, pareiškime ir savo nuomonę būtent e, tokie, e, kokie laivai. E Komerciniai laivai perveža 90 procentų tokių keleivių ir tūkstančiai keleivių naudojamasi tokių laivų paslaugomis ir tai yra labai svarbi jiems paslauga. Labai svarbu, kad mes uh, ir toliau sudarytume sąlygas asmenims, asmenims keliauti jūrą. Reikėtų pastebėti, kad rizikos faktorius, kalbant apie tokius keliaivus, yra pakankamai žemas. Priešingai negu tie, kurie. This means that seafarer travel often has to be arranged in a short Labai svarbu, kad vizos būtų išduodamos e, per trumpą laikotarpį ir tai reiškia, kad vizos prašymai turi būti spre, tos prašymų sprendžiama per trumpą laikotarpį. Pastaruoju metu kilo pakankamai daug problemų gauti vizą, kad būtų galima keliauti, kirsti ir išvykti iš uh, Šengeno erdvės, kadangi skirtingai buvo vertinamos, aiškinamos teisės nuostatos. Supaprastintas vizų režimas e, leistų atsižvelgti į ypatingą mūsų verslo modelį ir todėl mes džiaugiamės, kad laivų įgulos apibrėžimas 12 straipsnio antroje dalyje yra numatytas. Mes e, džiaugiamės devintojo straipsnio nuostata, kurioje yra numatytas e, e, vizų pateikim, prašymų pateikimo laikotarpis išplėstas iki 9 mėnesių, atsižvelgiant į laivų įgulų darbo specifiką. Taip pat 23 straipsnio pakeitimo siūlymas, kad prašymų nagrinėjimo laikotarpis būtų sutrumpintas nuo 15 iki 10 dienų yra labai naudingas, kadangi tai padės e, įgulos nariams greičiau keisti laivą. Taip pat e, yra labai svarbus daugkartinės vizos e, prašymo pateikimas kiekvienas atskiras prašymas gauti vizą apsunkina galimybę įgulos nariams patekti į Šengino erdvę. Iš tikrųjų, jeigu mes suinteresuoti, kad šitie keliautojai srautų nenutrūktų, reikėtų įsteigti konsulatus valstybėse narėse ir kitose šalyse. Ir be to Labai svarbu, kad buvo atsižvelgta į e, laivų įgulų e, reikalavimus, tačiau ne visus. Ir tai kelia didžiulio susirūpinimo. Pavyzdžiui, 24 straipsnio antroje A dalyje yra numatyta sistema, pagal kurią yra, gali būti suteikiama galimybė gauti vizą will be impossible for many seafarers to comply. Tai yra taip vadinama kaskadinė sistema. Įgulos narys, kuris aštuonis mėnesius yra jūroje ir dar keturis mėnesius laukia savo kito paskirimo, jis galės gauti tik tai per dviejų metų laikotarpį du kartus vizą. Todėl aš pritariu Mačado ir manau, kad e, antras, antroji A straipsnio dalis turėtų būti keičiama ir tas kaskadinis požiūris turėtų būti keičiamas, įtraukiant ir du iki tol buvusius metus. Ketvirto straipsnio antroje C dalyje yra sakoma, kad viza gali būti išduodama tam tikrų kategorijų asmenims. Ir čia laivų įgulų nariai yra išbraukti iš šio mm, sąrašo. Taigi vietoj žodelio šiai, šel buvo nurodyta žodelis mei, bet vis dėlto galvojame, kad čia reikėtų vartoti savoką šel. Atsižvelgiant į specifinės įgulos įgulų narių darbo sąlygas, būtų logiška tai atspindėti šiame straipsnėje. Labai svarbu, kad jūrų įgulų nariai įgautų daug daugiau aiškumo pateikdami prašymo dėl daugkartinės vizos ir kad jiems nereikėtų kelis kartus kreiptis į vizų skyrių, e, lipti iš laivų. O tai reiškia, kad tai sukeltų papildomos įtaikos, įtampos, jie negalėtų laiku grįžti į laivus ir tai būtų visiškai nepalanku darbdaviams. Be, be to labai svarbu užtikrinti užtikrinti, kad vizas įgulų nariai jau būtų gavę prieš atvykdami prie Šengeno sienų ir tai sumažintų administracinę naštą e, pasienio kontrolės postuose dirbantiems pareigūnams. Dokumentai, kurie turi būti pateikiami papildomai prie prašymo visai gauti, 14 straipsnėje nėra išsamei nurodyti sąraše. Yra taip pat daug nekonkretumo, kai kalbama apie tai, kokią informaciją reikia pateikti ir dėl to gali būti vėluojama išduodant vizą. Mes baiminamės, kad kad yra prašymo valstybei numatyta prievolė bendradarbiauti su ES valstybė narė. Ir tų procesų pasakoje galima atmesti prašymą gauti vizą tam tikros kategorijos asmenims. Kartais netgi labai sunku įsivaizduoti dėl kokių priežasčių e, įgulų nariai yra priversti keliauti, aš manau, 25 straipsnio, 5a straipsnio nuostatose į tai reikia atsižvelgti. Kita vertus, mes džiaugiamės, kad įgulų nariams yra numatyta galimybė, numatyta galimybė paprašyti vizos atvykus prie Šengeno sienos. Tačiau 36 straipsnio antroje dalyje yra minimos ir tinkamos instrukcijos, kurios bus suformuluotos mm, mm, deleguotame teisės akte. Mes norėtume dalyvauti šito teisės akto rengine, rengime ir atstovauti e, mūsų įgulų narių interesams. Mes manome, kad čia nereikėtų kaip nors saistyti su kokia nors tautybė ir numatyti kokius nors apribojimus. Dėkuoju. Dėkuoju kolegai Springet. Akivaizdu, kad e, čia yra galimybių ir pasireikšti akademikams. Todėl aš sveikinu profesorių Marcelo Di Filippo, kuris yra taptautinės teisės profesorius Pizos universitete. Jis e, pakalbės apie šitą teisės aktą spragas iš e, akademiko pozicijos. Taigi, Di Filipo, žodis Jums. Aš norėčiau padėkoti komitetui už pakvietimą, pranešėjai taipogi. Taip pat norėčiau. Taip pat pareikšti savo solidarumą su vertėjais. Iš tikrųjų, tai rimtas klausimas, rimta problema ir tikiuosi, kad tai artimiausiu metu būtų išspręsta. Bus išspręsta. Pirmiausia, aš tiesiog suformulau savo pastabas tam tikrais punktais. Yra dalykų, kuriuos vertėtų aptarti išsamei. Kai kurias problemas aš pabandėsiu išryškinti turėdamas omenyje pirmąją vizų kodekso teksto variantą, Kai kurie, kurios nuostatos yra jau perkeltos iš 14 metų dokumentų, bet kai kurios yra naujos. Pradžiai norėčiau pasakyti, kad mes visuomet kalbame apie vizų politiką. Tačiau mes turime nepamiršti, kad ta politika yra pagrįsta vizų teisės aktais. Ir reikia turėti omenyje, kad jie yra susijęs su migracijos teisė ir taip pat su administracinė teisė. Taigi šitas reglamentas yra labai techniškas ir jo negalima atskirti nuo bendrųjų teisės principų, pagrindinių teisių. Ir e, taip pat nepamiršti teisės viršenybės principo. Aš manyčiau, kad vizų kodekso pasiūlymo dauguma nuostatų suformuoluotas taip, kad jos suteiktų didelę veiksmų laisvę vizų išdavimo tarnyboms, administracinėms struktūroms. Tačiau kita vertus, jeigu jūs pažvelgsite į šitą problemą iš prašytojo požiūrio taško, tai jis niekaip negali prognozuoti, koks likimas lauks jo prašymo, jis gali būti atmestas, nesuprantant dėl kokių priežasčių ir tos priežastys yra sunkiai suprantamos prašytojui. Kai jisai gauna informacija, kad jos prašymas buvo atmestas, jis tiesiog patenka į situaciją, kai tiesiog labai sunku jam imtis kokiu nors teisinės gynybos priemonių ar ieškoti teisingumo. Jis negali tiesiog nei kreiptis į advokatą, nei į teismą. Tai jau yra kitas aspektas, tačiau ir jo nereikėtų pamiršti, kai kalbame apie vizų kodeksą. ES teisėje mes kalbame apie tą įprastinį judumą ir teisės aktus užtikrinančius jį. Tačiau jeigu šitos nuostatos nėra tinkamai suformuoluotos, tai galima sulaukti visiškai netikėtų pasiekmių. Tai reiškia, kad žmonės perina prie neteisėtos migracijos, tai yra kitas pašalinis efektas tuo atveju, jeigu nuostatos suformuotos netiksliai ir kai pradedama jomis piknaudžiauti. Aš norėčiau pasakyti, kad visa tai yra susiję tarpusavyje. Pirmiausia, svarbiausias yra skaidrumo, nediskriminavimo, gero administravimo ir teisės į teisingumą principo užtikrinimą dalykas. Tiesiog tie, kurie atidžiai išstudijavo šitas siūlomas nuostatas, atkreipė dėmesį į tą terminą, per kurį reikia grįžti iš ES valstybių į kilmės valstybę po to, kai baigia galioti viza. Tiesiog mes turėtume galbūt pažvelgti plačiau negu yra pateikiami papildomi dokumentai prie prašymo konsulatas tiesiog gali atsisakyti tenkinti prašymą, kadangi asmuo neadekvačiai įrodo, kad jisai nepasiliks kitoje valstybėje. Taigi čia yra tam tikros tras, psichologinės patikros galimybė, kuri iš tiesų prieštarauja teisės ir teisingumo principams. Tiesiog e, toksai spėliojimas nėra pagristas kokiais nors teisiniais pagrindais. Jeigu mes pažvelgsime į vadovą, tai jame yra pakankamai daug tokių priežasčių, kai gali asmuo tapti įtartinu. Jeigu mes atidžiai skaitytume šitą vadovą, tai ten yra daromas skirtumas tarp tų asmenų, kurie yra vedę, turi vaikų, yra tam tikros tautybės. Tačiau jeigu jūs esate teisininkas, profesorius, jeigu jūs esate aukšto rango nevyriausybinės organizacijos, viešoje sektoriaus atstovas, jeigu esate turtingas, jūs ko gero gausite vizą. Bet jeigu jūs esate jaunas, nevedęs, neturite pastovios darbovietės, nesate kokios nors bendruomenės e, e, aukštesnėme lygyje, tai jūs nesate tinkamiausias gauti, kandidatas gauti vizą. Tiesiog tokiais atvejais tokie prašymai yra atmetami. Arba tiesiog reikėtų susiaurinti, patikslinti šitas rekomendacijas, leidžiančias atmesti asmens prašymą. Labai svarbu sukurti patikimas vizų išdavimo sąlygas. Kitas dalykas, ar mes matome, kad tie motyvai, kurie yra pateikimi atsisakant išduoti vizą, teisiškai yra E, pagrysti, kadangi dažniausiai yra užpildomi e, anketos langeliai, padedant kryželį ir konstatuojant, kad jūs galite kelti grėsmę tarptautiniai bendruomeniai ir tiesiog uh, kai konstatuojama, kad nėra pakankamų įrodymų, kad jūs išvyksite iš ES teritorijos, visa tai yra pakankamai neaišku, nesaugu, tiesiog nekonkretu, dėl kurių priežasčių yra atmetamas visos prašymas. Tai nėra teisinės valstybės principų taikymo E, atvaizdas. Tai labiau yra viduramžių laikai. Ir būtent dėl tos priežasties pasiūlyme dar reikėtų patikslinti tas priežastis, motyvas, motyvus, dėl kurių galima atmesti vizos prašymą. Be to, Teisingumo teismas konstatavo, kad visuose administraciniuose procesuose susijusiais su užsieniečiais, kai yra priimamas sprendimas dėl leidimo gyventi, išdavimo, dėl jeigu nėra subjektyvių teisių gauti vizą, tačiau vis dėlto kiekvienas turi subjektyvę teisę, kad administracinės struktūros atstovai tinkamai taikytų egzistuojančias teisės nuostatas. Šiame pasiūlyme yra e, primamas domin Teisingumo teismo naujausias sprendimas, pagal kurį prašymo teikėjas gali apskūsti teisme tokį sprendimą, tačiau visi, kas yra susidūrę su teismais, puikiai supranta, kad e, tas e, prašymų atmetimas neskatina žmonių kreiptis į teismą. iš tikrųjų čia reikėtų aiškiai pasakyti, kad šita teisė apskūsti vizų išdavimo tarnybos sprendimą teisme yra tiesiog neteisė. Pavyzdžiui, jeigu Afrikos valstybėje yra gaunamas pranešimas, kad vizos prašymas yra atmestas ir jeigu numatyta galimybė kreiptis į teismą, o tai galima padaryti tik tai sostinėje, e, kuri yra toli nuo gyvenamosios vietos, tai tikrai neprideda motivacijos. Taigi, kalbant apie elektroninį teisingumą arba kitas priemonės, manyčiau, kad į jas reikėtų labiau įsigilinti dėl Šengeno zonos valstybių vietos konsulatų bendradarbiavimo. Tai yra naudinga ir valstybėms narėms, ir prašymų teikėjams, kad iki konsulatams suteikiama teisė administracinė tvarka peržiūrėti neigiamus sprendimus Tačiau kita vertus administracinėje teisėje, ES teisėje yra tokių nuostatų, kurios gali padėti e, prašytojui tinkantį pragmatinį sprendimą. Ir galiausiai reikėtų nepamiršti aspekto reglamente, kad, kad vizos išdavimas dar nereiškia, kad tas sprendimas negalėtų būti atšauktas. Jeigu, pavyzdžiui, asmuo gavo vizą ir pradeda kelionę e, kurios nors valstybės link, tai manyčiau, kad jis turėtų būti užtikrintas, kad pasienio, kontrol, pasienio kontrolę atliekantis pareigūnas uh, neuždraus jam įvykti į šalį. Taigi reglamente toksai patikinimas turėtų būti kažkaip suformuluotas. Be to, dar reikėtų paminėti, kad, kad vizų pra, prašymo teikėjas gali būti tiesiog nubaustas tam tikru būdu vien dėl to, kad jis yra tam tikros valstybės, kuri nebendradarbiauja redmisijos srityje e, pilietis. Iš tikrųjų, šitas sprendimas yra mm, geras, tačiau iš esmės aš prisimenu nuostatą e, gražinimo reglamente, kuriame yra sakoma, kad asmuo gali būti laikomas užkardinimo įstaigoje, jeigu jo šalis nebendradarbiauja su ES valstybėmis. Ačiū už e, subalansuotą padėties pristatymą. Išklausėme visų. Labai naudinga kad galėtume susiformuoti nuomonę dėl nagrinėjimo dokumento, išklausyti visas šias nuomonės. Jūs e, skiriate pakankamai daug dėmesio pagrindiniams aspektams, kuriuos ir aš minėjau savo įžangoje dėl šio klausimo tikslo. Vėlgi Priminsiu, kad dabar vis dar linkstama galvoti neigiamai ir daugelis jūsų apie tai taip pat kalbėjo, ypač profesorius Di Filippo, pristatydamas savo akademinį paužiūrį į šią situaciją, kurią norime pakeisti gerin. iš tikrųjų svarbu būtent įveikti šiuos trūkumus ir sudaryti palankesnės sąlygas tiems e, milijonams žmonių, kurie nori atvykti į ES, kad jiems būtų lengviau gauti vizą, Tai paskatintų turizmo sektorių, tai taip pat naudinga laivų įguloms. Tad tikrai reikia pagalvoti apie tokius aspektus kaip daugkartinės vizos. Jau ne vieną kartą kalbėjome apie tai su taryba. Prašome narių taip pat, jeigu turite pastabų, klausimų, kas nori kalbėti, matau vieną kitą kalbėtoją, prašom. Atsiprašau, nematau jūsų pavardės. Halacho. Taigi prašom, Peka. Mūsų frakcija iš esmės pritarė komisijos ir tarybos pozicijai, bet žinoma, e, labai svarbios kritinės ponos Springet pastabos dėl laivų įgulų ir jų e, jūrininkų. Jų Žinoma, norime ir palengvinti vizų režimą ir uh, kartu stiprinti saugumą. Negalime rinktis arba tą, arba tą. Uh, vizų režimo palengvinimas padidina ir um, tarpusavio pasitikėjimą tarp šalių, kaip ir pati Šengeno sistema. Itin svarbu, kad visose valstybėse narėse būtų taikomi tie patys standartai ir kriterijai ir kad nebūtų silpniausių grandžių. Ypač remiame veiksmingą ir sistemingą visų politikos taikymą kaip um, sverto priemonę e, bendraujant su šalimis, kurios nebenori prisimti savo piliečių atgal. Manau, kad e, ši priemonė gana plačiai jau dabar naudojama ir jau sulaukime rezultatų. Svarbu, kad priemonės būtų nukreiptos tinkama kryptimi kad e, nenukentėtų paprasti piliečiai. Ačiū. Pirmininkas kalba be mikrofono. Ačiū už Jūsų pastabą. Ponas Beka, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi šiuo labai kokybišku klausimu. Jame vėl išiškėjo tie aspektai, kuriuos mes pastebėjome savo veikloje. Prieš darybos, darybas, kurios vyks atskirai nuo darybų dėl uh, humanitarinių vizų teks mums susitarti dėl konkrečių, aiškių tikslų, bet to reikės atsižvelgti ir į kitus kilsinčius klausimus. Laivų įgulų klausimas iš tikrųjų yra labai svarbus, nelabai mes esame į jį įsigilinę iki šiol. Skaitmeninimas Dėl jo mes visi esame panašios nuomonės ir galvojame, kad reikėtų, galvojant apie skaitmenimą, peržiūrėti ir visą visų išdavimo politiką. Aš manyčiau, kad reikėtų imtis aktyvios veiklos šioje srityje. Austrijos atstovas kalbėjo apie atstovybės. Jo samprotavimai iš tikrųjų yra argumentuoti ir reikėtų tą gerąją praktiką pasinaudoti. Be to, manyčiau, vizų politika yra sąžininko bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis spaudimo priemonė. Ir tai yra, mano manimu, visiškai pagristas kelias, kuriuo jau pradėta žengti ir praeitie. Dėkoju už šią informaciją ir tikiuosi puikaus bendradarbiavimo. Ačiū. Prašom, žodis jums. Elis Lain. Ačiū labai. Tik vieną trumpą pastabą. Deja, man reikia dalyvauti kitose posėdžiuose. Negirdėjau visų e, pristatymų, bet e, e, bent jau girdėjau profesoriaus Di Filipo pasisakymą. Tai buvo tikrai vertingos pastabos. Norėčiau Jums, Fernando, sakyti, visišką e, paramą, e, padėkoti už tai, kad surengė čia diskusiją šiame parlamente, tai itin svarbu. E, turime būti sažiningi vieni su kitais. Esu pranešėję savo frakcijoje SND dėl dvigubo reglamentavimo reformos. Ir čia svarbiausia pasakyti, kad E, pirmiausia, reikia skirti dėmesį į pirmosios atvykimo šalies kriterijus. Pabėgėliai neturi daug teisėtų galimybių atvykti į ES ir ko gero būtų nesažininga kalbėti apie Dublino reglamento pažeidimus. Tačiau kovodami su žmo, priekyba žmonėmis negalime išvengti tokių diskusijų, kokių teisiškų alternatyvų galime pasiūlyti, kad um, būtų galimybė saugiai ir teisėtai atvykti ir teisėtai pasinaudoti teisę į prieglopstį. Uh, E, jokių būdų nesiūlau eksternalizuoti mūsų sienų e, ir e, tai siejasi su naujai kuriama platforma ir su Afrikos sąjunga jau esame apie tai kalbėję. Jiems tai neįdomu, kartu ir su Tunisu, ir su Libija kalbėjome apie tai, bet tai galėtų būti kelias į priekį. Kalbame ir apie perkelimo programą, kurie atitinka lūkesčius apie jungtinių tautų įgaliotinį šioje srityje. Ieškant alternatyvų, manau, kad be tokių galimybių negalime visiškai užtikrinti teisėtos teisės prašyti prieglopščio Europos Sąjungoje. Taigi, e, Fernando, visiškai e, jums e, pritarėme, remiame jūs šioje kovoje ir jūsų teikiamos pastabos yra pagrystos. Pritariu jums. Ačiū, matau, e, Barbara Spinelli dar norėtų pakomentuoti. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti Juanui Fernando už e, atkaklumą, su kuriuo jis kovoja už šias vertybės. Esu jums nuoširdžiai dėkinga ir tikrai stengsiuosi visai padėti. Kai klausiausi pristatymų, gana techninio pobūdžio, man kilo toks gana nemalonus dežavių e, jausmas. Dalyvavau dėrybose dėl melinosios kortelės, kuri yra dar vienas būdas leisi žmonėms teisėtai dirbti. Bet dėrybos buvo nesėkmingos, nes taryba negalėjo pateikti parlamentui patenkinamų atsakymų. Juan Fernando taip pat turi tokios patirties. Kalbant apie vizų kodeksą, man Ypač įdomi diskusija apie teisinę valstybę, apie kurią kalbėjo profesorius Di Filipo. Jeigu turėčiau pasakyti, kas mano nuomonė yra svarbiausia šiuose darybose dėl vizų kodekso, kas svarbiausia man, tai būtų tai, kad diskutuodami turėtume užtikrinti, kad viskas būtų grindžiama teisinės valstybės principu. Viskas. Ir kad neturėtume telktis inkvizicijos bausmių sankcijų priemonių. Es elgtis ne bonafide pagrindu. Daug girdime apie tai, kad e, remiamasi ne teisinės valstybės principais, o noru priversti pripažinti savo nuodėmes, tarsi laukiama išpažinties. Ir tokiu požiūriu vadovaujamasi, bet e, iš e, ankstesnės patirties žinome, kad e, reikia mm, nusiteikti geranoriškai. Orientuotis būtent į teisinės valstybės principą. Jeigu norime atsikratyti tam tikro požiūrio į šios dalykus um, kovoti su korupcija, turime atsigręžti į savo istoriją. trečiųjų šalių piliečiai neturi galimybių atvykti teisėtai dėl finansinių apribojimų. Ir žinome, kad egzistuoja didžiulė, didžiulio masto korupcija susijusi su mokamomis vizomis. Daugelėje ES šalių, įskaitant Lietuvą, Austriją, didelę dalimi Portugaliją, maždaug 11 e, valstybių narių įsitraukusios į tokią korupciją. Todėl turime keisti vizų išdavimo struktūrą. Galbūt todėl vizų kodeksas nėra tinkamai gyvendinamas. Galbūt e, praaiškų teikėjams paprasčiausia per sudėtinga laikytis jo nuostatų. Ačiū. Tikrai galėčiau pritarti tam, ką sakėte. Esu Jums e, dėkingas už jūsų pastabas, už jūsų darbą. Turime daryti viską, kad um, parlamente būtume dauguma šiuose dėrybose su taryba. Ir kad galėtume galiausiai priimti uh, šį teisės aktą iki mūsų kadencijos pabaigos. Prašom. Ačiū. Norėčiau dar dėl kai ko pasitikslinti. Tarybai dabar pirmininkauja Austrija. Buvo paminėta, kad norite, kad e, praaiškų teikėjai tas paraiškas teiktų skaitmeniu būdu. Norėčiau e, paprašyti papildomos informacijos apie tai, kokia tai bus procedūra. Taip pat norėčiau geriau suprasti komisijos poziciją šiuo klausimu. Uh, ir norėčiau suprasti, ar komisija atliko įsamų įvertinimą dėl e, skaitmeninės visų sistemos įgyvendinimo ir e, paraiškų teikimo skaitmeninėmis priemonėmis. Ačiū, ponas Becker. Papildysiu savo pasisakymą. Po to, kai aš kalbėjau apie tai, kad dėl vizų kodekso dėrėsimės e, be humanitarnių vizų problemos ir dabar atrodo, kad e, iškilo būtinybė suorganizuoti klausimus dėl humanitarnių vizų ir linkėčiau, kad e, tarybos ir komisijos atstovai trumpai išsakytų savo požiūrį į humanitarnių vizų klausimą. Mes kalbame apie humanitarnės vizas. Apie jas kalbėsime antrojoje šitų klausimų dalyje. Ten yra numatytas humanitarnių vizų aspektas. Išklausėme narių pastabų. Atrodo, kad daugiau klausimų ir pastabų nekyla. Aš tik pats dar norėčiau um, dėl kai ko pasitikslinti, galbūt galėsite padėti man geriau suprasti jūsų paužiūrį, nes būtent e, tam ir surengėme šį klausimą. Pone Springėt, kalbėjote apie jūrininkus gana įsamei ir patikėkite manimi, mes laikėmės tokio paužiūrio uh, E, į dėrybas, kurios mūsų laukia. Laivų pramonė, e, darbo jėga, tai yra jūrininkai, jiems žinoma labai svarbu visi vizos klausimai. Bet aš noriu pasteirauti, ar e, gelbėjimo ir paieškos operacijų vykdymas jūroje daro kokį nors poveikį jūrininkams. Ar tai kaip nors keičia jūrininkų praktiką arba su jais susijusią teismų praktiką. EKR vardu e, ponas e, e, Halo kalbėjo apie vizų kodekso e, susijimą su readmisijos susitarimais. Na, tai ginčytinas klausimas, žinoma, e, šiuose rūmuose užtikrinamas nuomonių, nuomonių pluralizmas. Mm, žinoma, gali būti įvairių nuomonių ir natūraliai yra tam tikras ryšys tarp vizų kodekso ir readmisijos politikos. Bet e, man įdomu, Ar tokios išlikos įgyventinimas e, nebūtų žalingas paprastiems turistams, paprastiems vizų prašytojams? norima, kad e, tokios nuostatos e, būtų taikomos tam tikram valstybiniam elitui šalise, kurios nebendradarbiauja. darbiauja kad būtent jiems e, būtų taikomos su vizų e, liberalizavimu susijusios, e, susijusios sankcijos. Tai štokie, štai tokie klausimai. Galite bet kokią tvarką atsakyti. Dar šiek tiek turime laiko, kad iki antrosios mūsų klausimo dalies skirtos humanitariniams vizoms. Prašom. Ačiū. Ačiū pranešėjau. Pradėsiu nuo šviežiausių klausimų. Kaip vizų svertas pasiteisina? Mes nenorėtume tiesiog pjauti į nieką neatsižvelgdami. Tiesiog mes norime taikyti priemonės tikslui pasiekti. Ir taip kaip numatyta reglamento, reglamente dėl mechanizmo atšaukimo. Būtent pagal jį bus taikomos visos priemonės. Žinoma, mūsų laukia dar pakankamai daug darbo, tačiau mes nenorime nei kaip nors sutrukdyti turistams, nei verslui. Tiesiog norime tiksliai pasiekti tikslą. Kitas dalykas. Buvo klausimas, klausima dėl elektroninių paraiškų vizai gauti. ES valstybėje bėse skirtingas skaitmeninimo lygis. Pirmiausia, reikia parengti teisės aktą, kuris leistų apskritai pateikti prašymą vizai gauti elektroniniu būdu. Papildomas klausimas yra elektroninio parašo problema. Labai lengva būtų pateikti tokį prašymą, jeigu jisai būtų elektroniniu parašu patvirtintas. Tačiau, ko gero, kai kuriuose valstybėse ar Kinijoje būtų sunku pasirūpinti elektroniniu parašu, todėl čia šioje srityje laukia mūsų pakankamai detalaus, daug de, detalaus darbo. Iš esmės mes palankiai vertiname šitą galimybę ir norėtume palengvinti situaciją ne tik tai pateikos, paraiškos teikėjui, bet ir konsulatų darbuotojams. Ar aš turėčiau išsamei atsakyti į Becker klausimą, koks mūsų požiūris į humanitarnės vizas? mūsų kaip pirmininkaujančios valstybės požiūris. Aš kaip teisininkas norėčiau pasakyti, jeigu mes kalbame apie vizas į ES, tai turime omenyje trukmę nuo 90 iki 180 dienų. Tai tas laikotarpis, kuris numatytas pagal vizų kodeksą. Tai reiškia, kad po 90 dienų asmuo turėtų išvykti iš ES. Kitos valstybės galbūt yra kitaip reglamentavusios, tačiau mes teisinėme pagrinde išvelgėme tam tikrų problemų ir manome, kad reikėtų šitą problemą nagrinėti atskirai, kadangi teisinis pagrindas skiriasi. Kadangi čia mes kalbame apie buvimo trukmę, kuri yra ilgesnė negu 90 dienų. Viena vertus mes kalbame apie Schengeno vizą, kurios trukmė yra nuo 90 dienų iki 180 dienų. Taip pat yra ir nacionalinės vizos, kurios yra išduodamas konkrečiai trukmei. Ir kitas dalykas yra leidimas būti šalyje kurio trukmė yra ilgesnė. Todėl teisiškai vertinant reikia šitos dalykus griežtai atskirti. Nepainioti teis, teisės dalykų ir nepamiršti, kad mes čia susiturime su labai sudėtingu teisiniu pagrindu. Ačiū taryba, komisijai žodis. Pone pirmininkė, labai trumpai atsakysiu kai kuriuos jūsų klausimus ir aš norėčiau sureaguoti į parlamentarų e, komentarus. Taip pat į asociacijos atstovą, nes jis prieš tai kalbėjo ir pateikė labai daug naudingos informacijos reikalingos mūsų pasiūlymui. Ačiū jam už tai. E, keletas e, minėjo klausimą apie daugkartinio įvažiavimo vizas ir vienkartinės vizas, kaip e, jos turėtų būti priskiriamos atskiroms kategorijoms. Prisiminkime nuostatą, kad valstybės narės turi teisę išduoti daugkartinį išvažiavimo vizas net penkeriems metams. Be to turime atskirų kategorijų, kurias turės e, būti išduodamas tik gavus pagrindą, kad reikia važiuoti keletą kartų. Vizos išdavimos turės e, būti suteik... vizos bus turės būti išduodamas ilgesniam laikui, tada, kai tai yra bona fide principas ir taisyklės yra numatytas tam tikras lankstumo laipsnis. Dėl komentarų, kuriuos sakė profesorius Di Filipo. Ar pasiūlymai yra gerbiamos ES pagrindinės teisės? Aišku, taisyklės yra reglamentuojamas atsižvelgiant į personalo kompetenciją, kandidatai negali būti diskriminuojami jokių pagrindų, lyties ar rasės ar panašiai. Uh, Mes turime aiškiai nurodyti, kokios yra priežastys atsisakyti išduoti vizą, jeigu tokių yra. Ir dar turi e, būti išsakytos aiškios priežastys, jeigu yra atvetama viza. Jos turi būti pakankamai aiškios ir paraiškų teikėjai turi žinoti, kokios yra priežastys ir e, atitinkamai jie gali apskūsti. Apskundimo procedūros priklauso nuo valstybių narių. Valstybės narės e, turi aiškės procedūras ir uh, Dabar mes iš esmės teisės viršinybės principų laikomės. Dėl e, skaitmenėjimo Europos komisija paskelbė komunikatą, kuris buvo paskelbtas kartu su vizų kodekso pasiūlymu kovo 14 dieną. Skaitmeninės vizos yra ateities sprendimas ir paraiškų tiekėjams ir konsulatams tai bus naudinga vizų informavimo sistemos kūrimas. Kai tik apie tai dabar kalbame komitete, taryba turi pasiūlymą, kuris leis atnaujinti vizų informavimo sistemą, konsulatai galės taip geriau apdoroti paraiškas vizams ir paraiškų tiekėjai konsulatuose turės viską įrodyti ir šių metų pabaigoje mes turėsime įrodyti, kokia bus vizų proceso skaitmenėjimo perspektyva. Procesas turi būti pradėtas. Bandomieji projektai, kuriuose valstybėse analėse yra vykdomi, ne visapusiškai vizoms, bet e, yra tokių pasiūlymų, mes norime pasižiūrėti, kokia yra valstybių narių praktika, nes tokių priemonių yra taikoma ir jos taikomos. Ir e, įvertinsime padėtį, galvodami apie bendrą pasiūlymo paskelbimą. Bet iš principo mes sutinkame pats rinktas teisingas metodas dėl redmisijos ir ar galėtų e, vėliau vėl gražintas asmuo prašyti vizos. Komisija kiekvieną atvejį nagrinėja atskirai, lanksti sistema atsižvelgiama į kiekvieną valstybę, jos aplinkybės, taip pat galvojama apie tai, kokios lankščios sąlygos turi būti taikomos tam tikrų valstybių piliečiams ir jų kategorijoms. Turime ir kitų priemonių vizų politikos rytyje. Ir turime vizų suspendavimo mechanizmą, kuris gali būti panaudotas išduodant kelionės dokumentą ar panašiai. Taigi mūsų priemonė yra labai anksti, nes manome, kad tai yra geriausias būdas kiek, su kiekviena valstybė susitarti. Ir galų gale mes e, tikimės, kad e, bus numatyta galimybė labai aiškiai užtikrinti skaidrumą ir tikimės, kad e, ne viskas bus pakeista, bet e, kai reikia lankstumo priemonės, turės būti visai. Tokie bus mano komentarai, ačiū. Like Pone Marčelo, norite ką nors pakomentuoti dar? Prašyčiau trumpai kalbėti, nes turime laiką atsižvelgti, o vairuotojai turė, e, atsiprašau, o vertėjai turėdami pagrįstą teisę streikuoti paskelbė, kad 18.30 baigs. Trumpai. E, komisija e, remia šį pasiūlymą, manau, kad tai yra geriausias sprendimas. Dėl daug kartinių vizų noriu pakartoti savo poziciją. Priminsiu poveikio vertinimą. Jame yra pripažįstama, kad lankytojų vizų standartinis galiojimas, kalbam apie vizas išduotas US, e, JAV, Kanadoje ir Kinijoje, trunka 10 metų. Jos galioja 10 metų. Viskas išplaukia iš konsultacijų. Tik 5 procentai išduodamų vizų galioja nuo ketverių iki penkerių metų, taigi skirtumas su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir Kanada yra didžiulis. Dėl kainos, dėl kaštų prašymo teikėjas daug sumoka 25 procentai, 25 procentai mūsų apklaustų e, paraiškos teikėjų sakė, kad tai yra per brangu ir jeigu duomenys jau yra surenkami, jie turi būti registruojami vizų informacijos sistemoje vis. Ir jeigu vis žmogus atvažiuoja į Šengeno erdvę po savaitės ar po mėnesio, e, jo duomenys toje sistemoje bus ir jį bus labai lengva patikrinti. Ir galutinė e, žinia kreipėmės į tarybą ir į parlamentą, kad būtų sukurta gera vizų išdavimų sistema, kad bona fide turistai galėtų saugiai važiuoti į ES. Pone Diks, ačiū, pranešėjau labai trumpai aš noriu sureaguoti į ponios Kasildą komentarus dėl e, skaitmenėjimo ir metų pabaigoje galbūt bus užbaigti tam tikri baigiamieji projektai valstybėse narėse. Noriu pasakyti, kad VFS Global mane, jog jam reikėtų dalyvauti visuose Europos projektuose ir padėti Europos komisijai parengti gerą pasiūlymą. Toliau, ponas Prinkit. Labai ačiū pranešėjau Porą komentarų. Jūs manęs jau klausėte. Ir aš pirmą norėčiau sužinoti, ar negalėčiau sugrįžti prie ankstesnės prezentacijos. Labai džiaugiausi girdėdamas šalia sėdinčius narius, kurie sakė, kad jiems sienų klausimas rūpi ir puikiai jo supranta. Norėčiau išskirti aspektą, kurį paminėjo Kasilda dėl tų kartinių vizų. Net pagal dabartinės taisyklės nors e, yra įtraukti tam tikri ribojimai. Vizų išdavimo trukmė yra konfidencialu. Praktiškai daugiausiai penkerių metų daugkartinės vizos išduodamas, bet mes manome, kad labai svarbu įrašyti kaskadinėje sistemoje pakeitimą, kad jūreiviai galėtų naudotis ilgalaikėmis vizomis, ilgesnėmis negu penkerius metus, gal, ilgiau negu penkerius metus galiojančiamis. Tai suteiks garantijas, kurių mes labai laukime. Dar komentarų dėl prekeivių jūrininkų e, dalyvaujančių gelbėjimo ar paieškos operacijoje mišrios imigracijos atveju. Aš manau, kad e, jūrininkai patys turi savas taisyklės. Jeigu uh, laivas mato skęstančius žmonės, jis juos gelbėja. Tai yra numatyta tarptautinėje jūrų teisėje. Kita svarbi nuostata yra tokia. Jiems turi būti leidžiama išgelbėtų žmonės išsodinti pirmajame e, artimiausiame uoste. Tačiau ne visuomet tai yra įmanoma padaryti. Tai kelia labai rimtą susirūpinimą. Šiandien, pavyzdžiui, girdėjome žinių pranešimą, kad viena ES valstybė narė atsisakė priimti laivą, kuris buvo registruotas su jos pačios vėliava ir buvo išgelbėjęs visą eilę skęstančių žmonių jūroje. Yra daug įmonių, apie kurias aš žinau. E, jos e, labai detaliai rengėsi e, viduržėmio jūros perplaukimui, žinodami, kad reikės uh, E, gelbėti žmonės ir įgulos yra parengiamos tam, kad išgelbėti būtų galima saugiai. Be to, tai žmonėmis turi būti pasirūpinima iki jų išsodinimo laive. Žinoma, kokios įmonės dalyvauja, įgulos kokios dalyvauja. Mes turime juos tik pagirti. Kartais įgulos susilaukdavo grasinimų iš asmenų, kuriuos uh, jie išgelbėdavo, nes jie nenorėdavo, kad juos išsodintų pirmajame artimiausiame uoste. Kartais jūrininkai susiduria su sudėtingomis aplinkybėmis. Ne tik išgelbė žmonės, kurio gyvybei kelia pavojus, bet e, jie dar turi kažkaip prasti bendrą kalbą su jais. Taigi, labai ačiū už klausimą, ponė pranešėjau. Mano nuomonė šis klausimas labai svarbus, šis aspektas labai svarbus ir mes pripažįstame, kad prekybiniai laivai ir prekybiniai jūrininkai suvaidina labai svarbu vaidmenį šioje įsibėgėjusioje krizėje. Na ir galiausiai ponas Di Filippo. Labai trumpai kalbėsiu, prašyčiau e, leisti man sureaguoti į Barbaros Spinelį komentarą. Ačiū Jums, ponė Spinelį, už išsakytą komentarą. Jūs kalbėjote apie korupciją ir tai yra viena iš problemų, kai e, valstybės administracija yra suteikiami labai dideliai galiojimai ir nėra nustatoma jokių ribų. Dėl to kartais pastebėm piknaudžiavimo atveju. Nuo pat civilizacijos pradžios taip yra. Žinom, kad įstatymo tikslas yra apriboti piknaudžiavimo galimybės. Tai nereiškia, kad visi konsulatai ar didžioji dalis ten dirbančių žmonių piknaudžiauja valdžia ir yra nesažiningi ar sukčiai. Bet jeigu įstatymas yra blogai suformuluotas, jį galima e, neteisingai interpretuoti. Peržiūrėkite mūsų gidą. Kai kurie keleiviai to nepadaro, bet e, išskyla vis tik tai korupcijos problema, padedant tiem žmonėms gauti vizas. Esame girdėję daug kritikos, kad yra prašoma atsilyginti už tam tikras paslaugas. Dažniausiai tai yra orientuota jaunas moteris tam tikrose valstybės, kartais ir jaunus vyrus. Su tokiais atvejais turime stengti susidoroti. Aišku, migracijos krizė visuomet egzistuoja. E, tobulų teisės aktų nėra ir jie, tokių problemų visuomet išnyks, bet turime galvoti apie padarumą, apie demokratinės taisyklės. Ir e, jeigu to nepadarysime, negalėsime suteikti pakankamų garantijų, tiesiog neturime tokių galimybių. Kas dabar svarbu Europoje? Nepamiršti jos konstitucionalizmo. Girdėjome gelbėjimo ir paieškos operacijų pavyzdžių. E, ypač tais atvejais, kai susikertama su politinė valia. Dėl to reikia kelti rimtą susirūpinimą. Aš ketinau keletą žodžių apibendrinimo pasakyti, bet laiko nebeliko. Tai gal iškart pereikim prie antrosios šio klausimo dalies, kuriame bus kalbama būtent apie humanitarnės vizas. Taryboje dabar aš žiūriu jūs. E, komisijos atstovę. Savame suprantama, kad komisija turi paremti šias iniciatyvas. Ir čia mes kalbame apie tiek daug milijonų žmonių, kurie turi teisę palengvitomis sąlygomis gauti vizą su paprastintomis administracinėmis, e, su paprastinė administracinė tvarka. Tai yra reikalinga ES funkcionavimui teisinė bazė ES yra sukurta siekiant turėti bendrą vizų politiką. Mes, Europos parlamentas, parodėme, kad esame pasirengę siekti kompromiso, būtent humanitarinių vizų atžvilgiui. Prašymas teikti humanitarinės vizas yra labai rimta problema Europos parlamente daugelį mūsų. Dėl labai tvirtų priežasčių, dėl rimtų priežasčių mes tą darome. Girdėjome, kad buvo kalbama apie vizų išdavimo palengvinimą, kaip padaryti tą procedūrą praktiškesnė, lengvesnė. Laiko turim, todėl turime stengtis tą ir padaryti. Pasirūpinkime, kad taip iš tiesų būtų, kad pagaliau šis dosie būtų baigtas. Praėjus ketveriems metams ilgų dėrybų procesų. Jau pats laikas pirmininkaujančiai Austrijai suimti jauti už ragų ir užbaigti šį dosiją. Tai tarnaus daugelio belaukiančių šio Europos teisės akto labui. Parlamentas, aišku, čia turi pasiekti rezultatų. Dabar antroji pranešėjų grupė. Aš iškart pranešiu pakviestųjų narių pavardės, nes man atrodo, kad humanitarnių vizų klausimas jau yra pristatytas per ankstesnę diskusijos dalį. Uh, Norėčiau priminti, kad šios diskusijos pradžioje buvo siekiama paprasčiausiai supaprastinti procedūras. Vėliau prasidėjo vadinamoji pabėgėlių krizė ir prasidėjo ginčas dėl pačios pabėgėlių krizės esmės. Didelė dalimi tai buvo siejama su, Europos parlament, su prisijungimu prie ES. Pabėgėlių krizė iš esmės yra ne politinė krizė, jinai nieko bendro neturi su politika Ir labai dažnai tik politikų valiai jos trūksta solidariai europietiškai sureaguoti į bendrą iššūkį. Kalbame apie ES išorinių sienų valdymą, užtikrinant laisvą asmenų judėjimą, ypač Europos piliečių judėjimą per ES vidaus sienas. Tai yra esmė. Ir mes jau daug kartų esame pasakę, kad, e, patek, kad tam, kad patektų į ES, labai daug žmonių praranda gyvybės, jie tai daro nelegaliomis priemonėmis, nes nėra legalių būdų, nėra le legalių kanalų patekti į ES, taigi turėtumėm kažkaip. Turime skleisti informaciją apie galimybės patekti į ES. Turime kalbėti apie laisvės, teisingumo ir saugumo erdvę ES įstatymuose. Viena iš sudėdamųjų dalių, viena iš, sudėt, iš priemonių yra būtent humanitarnė viza. Mes jos ne, nesugalvojame iš niekur. Reaguojame į prašymą, kuris nuolat yra kartojamas daugelio nevyriausybinio organizacijų, juristų, tarybų, net bažnyčių humanitarinės srities ekspertai reikalauja iš viso širdies, kad Europos parlamentas parengtų humanitarinės vizos projektą pagal ES teisės sistemą. Negalime kalbėti apie atskirų valstybių narių pavienius teisės aktus. Tu, negalime kalbėti apie kiekvienos valstybės narės nacionalinę nes nuostatas. Todėl mes ir susitinkame su ekspertais. Šioje antrojoje dalyje susitinkame su ponu Wouter van Balegoj Jis atstovauja Europos pridėtinės vertės skyrių EPRS generalinėme direktorate. Jis padarys įžangą į mūsų diskusiją. Po to kalbės daktarė Violetta Moreno Laks, kuri pristatys e, ekonominius aspektus, teisinius aspektus, atsiprašau, ekonominius aspektus pristatys daktarė Mena Fernandes. Na ir po to, aišku, vėl galės pasisakyti ponas e, Dejeger Dėžėgė, atsiprašau, buvęs Prancūzijos generalinis konsulas ir Prancūzijos centrinio vizų departamento vadovas, šiuo metu nepriklausomas konsultantas. Jis e, pristatys praktinę problemos pusę. Ir paskutinis kalbėtojas bus ponas Jean de Volder, kuris yra Sant Egidijo bendruomenės atstovas. Sant Egidijo e, suteikė galimybę patekti į ES humanitariniais koridoriais. Taigi pirmiausia, suteikšiu žodį ponui Vanden Bolegoj. Um, Ačiū. Aš kalbėsiu pirmiau, po to kalbės Fernandės, o po to Moreno Laks. Norėčiau pasakyti, kad tai tiesikuros iniciatyva O tai reiškia, kad e, parlamentui rūpėtų poveikio vertinimas, o tai yra europinės vertės įvertinimas. Atliekant šitą vertinimą, reikia tiesiog išvelgti to pasiūlymo naudą ir galimas pasiekmes. Todėl mes dabar tik tai pradėjome šitą procesą mes tiesiog pradėjome vertinti ES teisės pasiūlymą dėl humanitarnių vizų. Pirmiausia, mes įvertiname teisinį poveikį, poveikį pagrindiniams teisėms ir taip pat galimas pasiekmes biudžetui. Apie tai kalbėjęs Fernandas ir Moreno Laks. Aš dabar iš karto žvelgiu į kitą skaidrę. Jūs, pirmininkė, įžanginėje dalyje kalbėjote, kad mes kol kas neturime aiškių reikalavimų, kuriuos reikia patenkinti, kad būtų galima pateikti prašymą dėl prieglopščio suteikimo. Ir kitos procedūros, pavyzdžiui, dėl perkelimo taip pat turėtų būti vertinamas bendrame prieglopšio suteikimo procese. Tai reiškia, kad nėra pakankamai sureguliuota šita sfera ir tarptautinė apsauga dažniausiai yra suteikiama ieškant neteisę pagristų kelių. Nuo šiltų metų tūkstančiai žmonių e, nuskendo atviroje jūroje ir ta, tie reiškiniai tęsiasi. Taip pat reikėtų įvertinti ir pasiekmes ES valstybių narių biudžetui. Mes turime įvertinti ir ES teisės aktų poveikį ir tas pasiekmes, kurių galime sulaukti, jeigu tokie teisės aktai nebūtų priimti ir jeigu būtų imamasi priemonių prie sienos arba kitokių imigraciją ribojančių priemonių. Čia yra suformuluoti aškus punktai, pagal kuriuos vertinama papildoma nauda arba pridėtinė vertė. Čia yra nurodoma ir bus aptarta vėliau, kaip tai paveiks neteisėta migracija ir kaip bus e, taikomos teisės nuostatos, kaip bus koordinuojamas prieglobių suteikimo procesai ir kaip tai pavyks sumažinti kaštus. Šiame vertinime mes numatėme tris politikos variantus arba scenarius. Tai yra vizų atsisakymo arba palengvinto suteikimo galimybė. Antras variantas tiesiog ribotos vizos suteikimas tam tikroms e, prieglopšio prašytojų grupėms. Ir trečia, ES mastu taikomas tarptautinė apsauga, numatant supaprasintas vizos išdavimos procedūros ir bendradarbiaujant su Europos prieglobačių teikimo tarnyba. Šitame poveikio vertinime mes įvertinimo kiekvieno varianto galima poveikį asmeniui ir taip pat poveikį pagrindiniams teisėms. Žinoma, bus reikalingi teisė, kurios aktų pakeitimai, turint omenyje visus tris variantus. Lentelė supaprastintai parodo, kokie išorės ištekliai turėtų būti pasitelkiami, galvojant apie kiekvieną variantą atskirai. Kiekvienas e, variantas yra iš esmės panašus į dabartinę situaciją. Pirmasis variantas leistų atsisakyti vizų, kitos tie variantai suteiktų tam tikrus e, ekonominius pranašus, pranašumus ir leistų tolygiai pasidalinti kaštais tarp valstybių narių, vadovaujantis proporcingumo principu. Aš kalbu penkias minutės, o šitą vertinimo studiją e, susideda iš daugiau negu 900 puslapių. Internetinėje svetainėje jūs galite išsamei su jais susipažinti. To Baligoi. Now it's the time for first, I guess, Mrs. Fernandez. Pirmiausia, ponė Fernandez atrodo kalbės apie ekonominius aspektus, o to profesorė Violeta Moreno Laks. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasidalinti tam tikromis šio tyrimo įžvalgomis susijusiamis su, su ekonominiais aspektais. Pirmiausia, buvo paminėtas statusas, statusas quo. Savo įvertinime mes bandėme numatyti, koks poveikis galėtų tekti valstybėms narėms ir atskiriems prieglopšio prašytojams, kurie šiuo metu yra išnaudojami žmonių gamintojų, kurie tiesiog palengvina jų kelionę. Mes čia kalbame pirmiausia apie pažeidžiamas visuomenės grupės, moteris ir vaikus. Labai svarbu išsiaiškinti, apie kokius prieglobio prieglopšio prie, prie prašytojais kalbame, tiems, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, sudaro tik tai 3 procentus. Savo vertinime mes išskiriame 3 grupės. Pirmiausia, kalbame apie išorės sienų e, saugumą, Ir čia labai svarbu e, tinkamai valdyti ir saugoti ES sienas ir vykdyti gelbėjimo operacijas. Kitas aspektas tai yra prieglopščio suteikimo procedūros. Labai svarbu suvaldyti prieglopščių prašytojų ir atvykusių prie Europos sienų, sienų žmonių srautus. kokie galimi politikos variantai, vertinant iš ekonominių pozicijų, kad prieglopščio prašytojas galėtų pasirinkti ar prašyti prieglopščio, ar jo atsisakyti. Tiesiog jam turėtų būti numatytos kelios galimybės. Yra numatytas, yra dar vienas variantas prieglopščio prašytojui vietoj to, kad jisai prašytų teisėto prieglošio, jisai tiesiog gali paprašyti humanitarnės vizos. Po to mes įvertiname kaštus asmeniui, kuriam reikalinga tarptautinė apsauga. Humanitarinė viza turėtų sumažinti kaštus tokio prašymo teikėjui, o tai reiškia, kad daug migrantų galėtų vietoj prieglopšio prašymo teikti prašymą dėl humanitarnės vizos. Ir tai būtų esminis posy, posūkis. Be to, asmenys kurie kaiminė valstybėje arba kilmės valstybėje, kurie pasinaudojo iš to status quo, galėtų taip, taip pat prašyti prieglopščio. Kol kas prieglopščio prašymo kaštai, lyginant su paimomis gyventojui, yra pakankamai dideli. Visi tie trys variantai yra siejami su status quo, atsižvelgiama į žmonių keliaujančių link ES mirtingumą, į riziką ir taip pat yra kalbama apie tai, kad migracijos svart, srautai galėtų būti valdomi sėkmingiau mes įvertinome šitų variantų sąnaudų ir naudos santyki. Pirmas variantas atsisakant vizų iš tikrųjų nebūtų brangus, tačiau kiti du variantai būtų pakankamai brangus, kadangi reikėtų papildomų žmogiškųjų išteklių. Mes galvojame apie IASO veiklos stiprinimą. Tačiau didžiausia nauda būtų ta, kad būtų mažinami neteisėtos migracijos srautai ir būtų galima geriau suvaldyti migracijos srautus ir padaryti šitą migracijos e, sistemą labiau prognozuojamą. Ir žinom, būtų galima užpildyti spragas, kurios dar išlieka prieglošio suteikimo sistemoje. Dėl stebėjimo sienų valdymo, kovos su organizuotu nusikalstamumu. Tai čia šioje srityje mes taip pat galėtume sutaupyti tam tikras tikrų mm, sąnaudų. Mes e, suformulavome e, pasiremdami konkrečiais kriterijais, konkrečias e, išvadas ir prognozavome, kaip migracijos rautai gali keistis ir kokia galėtų būti sąnaudų ir naudos, koks sąnaudų ir naudos santykis. Dabar pakalbėkime apie humanitarnių vizų išdavimo humanita e, teisinius aspektus. Norėčiau pristatyti pagrindinius klausimus, kuriuos jau girdėjome e, tikrajame gyvenime kyla problemų susijusių su galimybė pasinaudoti prieglopšio teisę ir žinoma, daugelis pabėgėlių atvyksta neteisėtai, e, keliaujant jų gyvybėms grėsia pavojus. Taip pat kyla įvairių reglamentavimų ir įgyvendinimo problemų. Visą tai galime apibendrinti kaip teisinę spragą. Pirmiausia, trūksta aiškumo ir įsamumo e, prieglopščių prašytojams norint pateikti prašymą atvykti į ES. Kita vertus, e, valstybės narės nepakankamai įsamei e, taiko ES taisyklės, kartais laikosi savo požiūrio, veikia, veikia savo nuožiūrą. ir dėl to kyla šių problemų. Taigi e, kyla skubus poreikis imtis veiksmų, kuriuos siūlome. Kitas skaidrė, prašom. Pažvelkime įdėmiau į reglamentavimo problemas. Visi trys taisyklių rinkiniai susijęs su atvykimu Europos Sąjungos siekiant prašyti prieglopščio. Visų kodeksas, bendros prieglopšio priemonės ir kitos susijusios e, su e, taisyklėmis, pagal kurias galima teikti e, prašymą dėl prieglopščio ir tos taisyklės nėra pakankamai aiškios ir įsamios. Šengino kodekse, pavyzdžiui, yra nustatytos taisyklės asmenims be kvalifikacijos, kurie nori kirsti valstybių narių išorės sienas, bet nekalbame apie konkrečią prieglopšio prašytojų padėtį. Ir šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį 6 straipsnį ir 14 straipsnį, kuriame yra numatomos išimtis. yra priimtas ir tinkamas teisingumo teismo sprendimas. Taip pat e, yra nuostatų e, dėl prieglopščio prašytojų, bet tik procedūrinių požiūrių. Jeigu pateiktas prašymas dėl prieglopščio, bet e, niekaip nereglamentuojamas pats atvykimas. Ir dėl to migrantai atsiduria neįmanomoje padėtyje Ji turi tarsi pademonstruoti norą ir galimybę grįžti į kilmės šalį, kad jiems būtų suteikta teisė atvykti pagal šengino taisyklės. Bet e, kita vertus, jeigu jie pažymė tą kryžiuką, uždeda tą varnelę, jie e, pagal um, klasifikavimo direktyvą netenka teisės prašyti prieglopšio. Taigi, jeigu žmonės demonstruoja galimybę grįžti į kilmės šalį, jie gali atvykti, bet kita vertus, jeigu jie pažymės, tai um, jie negali pretenduoti į pabėgėlių statusą. Be to, dėl to, be to dvigubo neaiškumo mūsų sistemoje Kyla taip pat įvairių sunkumų, kalbant apie vizų išdavimą, kai prašoma tarptautinės apsaugos. Ir mm, atvykimo procedūros nustatomos savo nuožiūrą, bet jeigu pažiūrėtume į pirminį ir antrinę teisę įdėmiau, ne tik į vizų kodeksą ir mm, e, į, ne tik e, į Exindex sprendimą, kurį priėmė Teisingumo e, teismas, tam tikrą vaidmenį atlieka galutiniai teisės aktai. Jeigu pažiūrėtume į 2001 metų reglamentą 539, vizos skirtos asmenims, kurie yra išvardyti pirmame priede. Taigi nėra jokios teisinės arba racionalios priežasties e, neapriepti e, žmonių, kurie e, teikia prašymą dėl prieglopščio jau po atvykimo į ES teritoriją. Taip pat yra ta grupė, kurie, ker, kurie kerta sieną arba demonstruoja ketinimą ją kirsti. Ir atitinkama taisyklė yra įtvirtinta ir e, Šengeno e, kodekse, taigi e, ten į tą grupę asmenų, kurie siekia kirsti išorės sieną arba ketina tai padaryti, patenka prie glopščių prašytojų. Taigi taip išeina, kad pirminė teisė apriepia prie glopščių prašytojus. Fransen sprendime apie tai kalbama ir e, taip pat pagrindinių e, teisų hartijos 51 straipsnėje. Taigi, e, pagal ES teisę negali būti taikoma jokių nuostatų, kuriams netaikoma pagrindinių teisų hartija. Ir tai būtinai turi būti susiję. Taigi ta negražinimo nuostata, nu, kuri yra numatyta ir hartijoje, taip pat įtraukiama. Jeigu atsisakoma išduoti e, vizą, e, negalime atsisakyti išduoti vizą, jeigu dėl to e, prašytojai kyla mirtinas pavojus. Taigi yra numatomos e, tam tikros teigiamos prievalės pagal Hartijos ketvirtąjį straipsnį. Ir valstybės narės turi užtikrinti, kad bet kokius tokios rizikos būtų išvengta. Taigi e, tam tikrais atvejais valstybės narės negali vadovauti savo nuožiūrą. Turintai omenyje Gyvendinimo būdai, kurių laikomasi iki šiol e, perkelimo sistemos, e, sponsorystės sistemos, e, kitos priemonės taikomos netinkamai. Taigi siūlome suprasti, kad tam tikromis aplinkybėmis negražinimo įsipareigojimas gali sukelti tam tikrų teigiamų įsipareigojimų, kuriuos įmanoma įgyvendinti tik tai išduodant vizas tiems asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Taigi orientuojamas į teisės pirmiausia ir užtikrinamos priemonės gauti pabėgėlio statusą jau esant e, valstybės narės teritorijoje. Ir tai būtų geriausias būdas įgyventinti ES teisės taisyklės, tokios, tokias, kokios jūs yra dabar. E, kolega jau kalbėjo apie kitą sprendimą, tai yra e, visų reikalavimo, reikalavimų suspendavimas, kad nesaugių trečiųjų šalių piliečiai neprivalėtų gauti vizų, kad galėtų keliauti į ES valstybės nares, kol e, aplinkybės nepasikeis ir e, vizų sąrašas nebus vėl ištaisytas. Kitas variantas e, būtų reformuotų teritorinio, ribotų teritorinio galiojimo vizų sąrašas. Mm, tokias vizas išduotų atitinkamos ambasados ir taip būtų galima įspręsti uh, kai kurias problemas, pavyzdžiui, susijusias su Italijos humanitariniu koridoriumi. Na ir dar e, vienas, viena priemonė būtų tai, kad tie, kam reikia tarptautinės apsaugos, galėtų centralizuotų būdų kreiptis dėl savo vizos per atitinkamą ES lygmens e, centrą arba ES delegacijas, per e, EASO personalą, E, kartu šiame procese galėtų dalyvauti ir NVO ir būtų galima teikti apeliacijas dėl primtų neįgiamų sprendimų. Tai būtų intensyviausia centralizacijos forma, e, kai reikėtų ES įsikišimo ir e, tam reikėtų iš esmės pertvarkyti Dublino sistemą ir mūsų perkelimo sistemą, kad būtų galima paremti tokį politinį sprendimą. Turint omenyje tai, kad šioms problemams spręsti reikia ko gero atsisakyti vizų, taikyti tam tikrą vizų atsisakymo režimą. Svarbu užtikrinti, kad sutartyse būtų numatytas pakankamas teisinis pagrindas visoms šioms politikos galimybėms. 37 straipsnis A ir B punktai sutartyje dėl ES veikimo, dėl vizų išdavimo kertant e, sienas, taip pat 8 straipsnio antroji dalis, J punktas siekiant valdyti apsaugos prašytojų srautus, kai teisės aktų leidėjai priimtų atitinkamas rezoliucijas, bet pagalvojame, kad Kitas skaidrė, prašom, pirmasis e, žingsnis būtų toks laipsniškas paužiūris, jis būtų pageidautinas ir e, Tai būtų tam tikras e, valstybių narių lygmenių įgyvendinamas sprendimas prieš taikant centralizuotą požiūrį. Ir tada jau būtų galima taikyti vizų netaikymo požiūrį Na, tai būtų toks, e, kaip sakiau, laipsniškas e, metodas. Tokia būtų rekomendacija. Galėtume, ką galėtume padaryti, kad atsikratytume trūkumų susijusių su valstybių narių e, sprendimais. Reikia visų pirma įvertinti pagrindinius šios sistemos trūkumus ir imtis uh, priemonių, kuriomis būtų galima ištaisyti dar e, liekančius e, trūkumus. E, du pagrindiniai trūkumai yra galimybė laisvai rinktis. Dėl to į kai kurias šalis kreipiasi neproporcingas pareiškėjų skaičius pagal Dublino taisyklės. Kita problema yra tai, kad e, saugumo patikrinimai prieš atvykimą vis dar yra visiškai valstybių narių rankose. Dėl to e, galima e, apeiti tam tikrą prasme ekstrateritorinę paskirimo sistemą ir mes tikrai nenorėtume siūlyti tokio sprendimo. Čia nenorėtume, kad prieglopščio prašymai būtų nagrinėjami tik ekstrateritorinių principu. Norime, kad asmenys, kurie prašo ES vizos, galėtų saugiai keliauti į ES ir po to jų prašymai būtų vertinami pagal bendrą prieglopšio sistemą ir pagal galiojančias taisyklės. Tyrime bandoma pasiūlyti, kaip e, įveikti tas e, dvi problemas. E, pirmiausia, būtų galima sukurti nepriklausomas stebėsinos ir sankcijų mechanizmą tada taikyti e, tinkamą paskirstimo mechanizmą po atvykimo, e, remiantis e, pageidavimų derinimo priemonę. Ir tam, ko gero, reikėtų reformuoti Dublino reglamento sistemą. Taip pat siūlome centralizuoti kai kurias išlaidas, įtraukti jas į centralizuotą ES biudžetą jeigu jos viršyje mm, sąnaudas, kurias dengia atskiros valstybės narės. Taip pat siūlome pasikliauti technologijomis ir elektroninėmis priemonėmis, mm, tvarkant prašymus, bendradarbiauti su NVO mm, prieš atvykimą ir po to, kai pateiktas prašymas. Mhm, tai būtų naudingas mechanizmas, kuris e, būtų taikomas e, prašytojams per visą procesą ir taip pat siūloma taikyti teigiamas ir neigiamas skatinamasias priemonės, kad būtų užtikrinta atitiktis. Ačiū ir laukiu jūsų klausimų. Dėkuoju už jūsų pristatymą, profesorė. Dabar Periname prie pono Dežeger, kuris E, yra šiuo metu nepriklausomas konsultantas. Ačiū. Aš kalbėsiu grinai techniškai. Aš kalbėsiu apie konsulato perspektyvą. Tos institucijos, kurios, kuri turės įgyvendinti reglamentą, dėl kurio jūs balsuosite. Todėl dabar aš norėčiau aptarti šiuos klausimus. Humanitarnė viza. Ar ji išspręs problemas? ar ji baigs imigracijos, slaptosios, nelegaliosios imigracijos dramą. Tai būtų mano pirmas klausimas. Antras dalykas. Koks bus šios vizos poveikis konsulatų darbui ar kitoms administracijos tarnybams, kurios su tuo yra susijusios? Taigi, pirmas klausimas. Ar humanitarnė viza leis išspręsti problemas? Aš galiu konstatuoti, kad tikslas suteikti E, aiš, vizą aiškiai apibrieštos kategorijos žmonėms. Ta kategorija yra labai plati, jie eina visi žmonės, kurie nusipelno apsaugos arba kurie yra vertinami kaip e, nusipelnantis pažangos. Praėjo keliarių metų pereinamasis etapas ir dabar suprantame, kad tokia iniciatyva turi būti keliama visuotinai tikslas - turime leisti visiems žmonėms bet kurioje pasaulio dalyje teikti prašymą gauti humanitarinę vizą, kad būtų suteikta apsauga ES valstybėje, toje, kurią jis pasirenka, jeigu aš teisingai supratau iš dokumento, kuris buvo man pateiktas. Taigi aš neturiu statistikos, kiek asmenų e, mano, kad jiems reikia tokio pobūdžio apsaugos e, bendrai pasaulyje, kiek tokių yra, bet aš įsivaizduoju, kad galimų kandidatų skaičius bus labai didelis. Jolab, kad pasiūlyme yra numatytas šios procedūros e, viešinimas ir informacija bus labai skelbiama. Ši procedūra e, savaime neturėtų būti taikoma tiems, kurie nelegaliai nori patekti į ES valstybės. Visai neseniai e, minėjome 90 procentų skaičių. Tiek asmenų gauna prieglopsti atvykę į ES valstybės narės. Ir tai yra nelegaliai atvykę asmenys. Galėtumėm ir kitą skaičių paminėti, kuris man atrodo įdomus. Koks procentas iš tų patenkančių ES nelegaliai gauna prieglopsi, iš tų nelegalų koks skaičius gauna. Tos skaičius aš negavau, man būtų labai įdomu jį sužinoti, nes tarptų asmenų bus vadinamųjų ekonominių migrantų, kurie nekenčia nuo persekojimo, bet jie nori patekti į ES, ieškodami jų įsivaizdavimo geresnio gyvenimo. Ar žmonės, kuriems humanitarinė viza nebus suteikta, nesusigundys patekti į Europą kitais būdais, visomis įmanomomis priemonėmis. Šios iniciatyvos taikymo sritis, man atrodo, kartais labai plati, bet ji neleis užkirsti kelią slaptosios imigracijos keliamoms tragedijoms. Tai būtų mano atsakymas į pirmąjį klausimą, aš pabandžiau jį susiaurinti. Antras klausimas. Kaip konsulatai galės susidoroti uh, su prašymais vizoms, kurių jie patys negali vertinti. Bet e, e, panašu, kad tokių prašymų bus daugiau. Ir aš čia kalbu kaip e, buvęs konsulas. Kaip senas darbininkas, jeigu galime pasakyti, vizų išdavimo procese. Taigi, pirmas pastebėjimas. Šios iniciatyvos mastas universalus yra stengiamasi kuo plačiau skleisti informaciją šią temą tai automatiškai padidins prašančių skaičius. Nežinomų, nematytų, neregėtų proporcijų bus pasiekta. Kadangi tokių vizų prašymų skaičius išauks, jas reikės daugiau e, nagrinėjančių asmenų, reikės daugiau personalo, atitinkamai reikės patalpų, atitinkamai reikės saugumo tarnybų. Išorinių įmonių Uh, ar bus galima samdyti, ar tai bus leistina. Aš uh, remiuosi dokumentu, kurį man pateikė vizų kodo uh, pranešėjas. Jam buvo kalbama apie e, e, išorinių įmonių samdymą. Europos projekte tai yra numatyta. Bet kas tada mokės už paslaugų teikimą? Vizų prašytojai? Man sunku tai įsivaizduoti. Valstybės narės? irgi nelabai jau tikiuosi. Taigi, iniciatyva numato, kad papildomus kaštus padengs atvykstantieji. Žmonės, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Bet taip pat galime įsivaizduoti, kad priimsiamų žmonių skaičius irgi labai smarkiai išauks. Ir reikėtų turbūt bijoti, kad grįš ir žmonės, kuriems vizos buvo atmestos, kurių prašymai nebuvo nagrinėti ir tada atsiras tokia bet betvarkė kaip dabar. Ir be to procedūra taps labai sudėtinga. Turėsime būtinai e, pasirūpinti tokių asmenų priežiūrą konsulate. Bet jeigu tai yra žmogus, kuris e, e įtariamas persikojimu, kaip tai galime padaryti? Konsulate ne, konsulatas nėra policija. Ar mes galime leisti tam asmeniui patekti į konsulatą. Be to, galbūt reikės remtis kažkokiais dokumentais, bet to padaryti nebus lengva, mes turėsime susisiekti su vietos teisės saugos institucijomis. Ar galime realiai pasverti, ar persikojimo grėsmė egzistuoja? Nebūtinai. Be to, sprendimas turi būti priimamas per 15 kalendorinių dienų po to, kai pateikta paraiška. Tarp mūsų šnekant, nerealistiškas toks terminas. Tad jeigu sprendimas e, priimamas palankus, ką daryti, jeigu paraiškos tiekėjas neturi paso? Ar mes išduosim kelionės dokumentą? Bet tas kelionės dokumentas, ar jis bus e, priimamas e, gyve, jo gyvenamojo valstybėje? Kaip žmogus galės išvažiuoti iš tos valstybės? Ar konsulatas e, nusiūs pareigūną su juo į euro uostą? Būkim realistai, to nebus. O jeigu to dokumento turėtojas pasiliks valstybėje, kurie buvo išduota viza. Kokia apsaugos procedūra bus pritaikyta, kokia apsauga bus suteikta, ar apskritai tokia apsauga bus suteikta, ką mes darysim tokiu atveju. Pagalvokime dabar apie tokią atvejį, kai vizas atsisakoma išduoti. Procedūra sukels labai daug sunkumų konsulatui. Atmesti, atmetimas turi būti uh, personalizuotas, motivuotas, raštiškas. Visa tai reikalauja laiko ir personalo. Numatyta apeliacijos galimybė. Apeliacija e, gali būti e, taikoma visiems tiems, visų tų, kuriems visų buvo atsisakyta išduoti. O kaip bus su tuo žmogumi, kuriam vizos buvo atsisakyta išduoti? Gal tūkstantis bus tokių žmonių? atsiprašau, iš tūkstančio žmonių gal tik tai 10 ar 50 e, tenkins humanitarnės vizos kriterijus, o visi kiti galės prašyti apeliacijos procedūros pritaikymo. Pagalvokime apie konkrečius skaičius. Priešingai negu tai, ką mes dažnai galvojame, vizos e, išnagrinėjimas užtrunka žymiai ilgiau negu pats vizos išdavimas. Aš stengiuosi labai greitai kalbėti, nes noriu E, negaišinti laiko. E, Baiginėjau. Kalbame apie iniciatyvą, kuri tiesą sakant nėra labai garbinga. Aš atvažiavau čia ir aš neturiu teisės pasisakyti už ar prieš humanitarnę vizą. Tai yra politinis reikalas. Bet čia kalbame apie iniciatyvą, kuri iškels labai daug praktinių klausimų ir kuri reikalaus labai greitai padidinti konsulatams skiriamus resursus. Ir turėsime uh, turėti pakankamai žmonių, kad konsultatas galėtų gerai veikti. Ir aš galiu pasakyti, kad šiuo požiūriu aš jaučiu, jaučiu rimtą susirūpinimą. Ačiū. Merci, monsieur Dejarre. And, and now we move to the final. Ačiū. Dabar kalbėsime apie Sant Egidijo kalbės ponas De Folder, kuris ne pirmą kartą atvyko į susitikimą su mūsų komiteto nariais. Dėkoju už, už pakvietimą pranešėjau. Iš tikrųjų, lankausi ne pirmą kartą, tačiau prisipažinsiu, kad nesu teisės specialistas. Tiesiog norėčiau pakalbėti apie tai, kaip yra dirbama išduodant uh, tarp, e, humanitarnės vizas tiems asmenims, kuriems reikia, tarp, reikia tarptautinės apsaugos. Šitas pasiūlymas yra aptarinėjimas jau ilgą laiką. Pranašėjas jau yra išreiškė savo nusivylimą dėl to, kad visa tai vyksta labai ilgai. Aš taip pat e, norėčiau e, perduoti asmenų, kurie laukia ES sprendimo nusivylimą, atstovaudamas e, žmonės Sirijoje, Libijoje, kurie tiesiog nemato jokių pokyčių šią kryptimį, todėl aš norėčiau pasidžiaugti jūsų pastangomis pastumėti į priekį šį pasiūlymą. Tie žmonės mano, kad ES įgyvedino politiką, kuri tiesiog neatveria, bet vis labiau uždaro duris į Europą. Ir tai kelia grėsmę ES tikėjimu, tikėti ES vertybėmis kadangi vyko politiniai pokyčiai Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje, kitose valstybėse, mes matome, kad ES išorės sienų uždarimas, ypač viduržėmio jūros regione, tampa vis aktualesnis. Tiesiog e, migrantams yra neleidžiama atvykti į ES jūrų uostus, ypač tiems, kurie yra išvykę iš Libijos ir tie asmenys dažnai nuskęsta jūroje. Šiais metais nuskendo viduržėmio jūroje daugiau negu tūkstantį žmonių. per pastarąsias keletą dienų taip pat buvo vykdomas gelbėjimo operacijos. Iš tikrųjų šitas pasiūlymas galėtų būti ko gero pats geriausias, pats pažangiausias, vertinant tarptautiniu mastu, tačiau kitas kolegas tiesiog įvertino situaciją realiai ir mes turime atsižvelgti į tą žmonių gabenimo mastą, turime atsižvelgti ir į pavojus, kurie gali kilti išduodant humanitarnę vizą, mes turime įsiklausyti ir mūsų valstybių narių visuomenės nuomonę. ES valstybės, visa ES yra jau priemusi pakankamai sėkmingų sprendimų dėl teisės aktų ir neukojo savo vertybių ir mes e, nevyriausybinio organizacijų atstovai taip pat esame raginti, raginami bendrai ieškoti tinkamiausių sprendimų. Sant Egidijo mes susidurime su humanitarnė krize, kadangi į Lampetūzą, Siciliją, kiti, kitus uostus atvyko daugybė migrantų ir mes turėjome ieškoti sprendimų tie žmonės, kurie bėgo nuo karo, dabar rizikuoja savo gyvybę, išparduoda savo paskutinį turtą, kad galėtų e, prašyti prieglopščio. Mano 12 metų sūnus vieną kartą žiūrėdamas, kaip pateikiama informacija apie e, iš laivų iškeliamus asmenius, pasteiravo, kodėl tie asmenys negali skristi. Tie pabėgėliai, kurie gali gauti tarptautinę apsaugą, tokių šansų yra 99,9 procentai. Turkijoje, Libane ir kitose valstybėse galėtų gauti galimybę skristi į ES. Jiems būtų uh, įteikiamas skrydžio bilietas, jie negalėtų, tai nepatektų į žmonių gabentojų rankas, nerizikuotų savo gyvybę ir atitinkamos valstybės, į kurią jie atskrenta, e, pareigūnai galėtų atlikti saugumo, saugumo patikrinimą ir tai galėtų patikinti ir tų šalių visuomenė, kad šitas asmuo teisėtai atvyko į valstybę narę. Tas Sant Egidijo modelis Italijoje, Prancūzijoje ir Belgijoje per pastarosius dviejus metus padėjo 3000 Sirijos, Libano ir Eritrėjos e, piliečiams gyvenančiams Etijopijoje atvykti į ES. Iš tikrųjų, Sant Egidijo ir centrinė dešiniosios ir kairiosios pakarpos vyriausybė sugebėjo susitarti ir tuometinis prezidentas, mūsų prezidentas Olandas patvirtino šitą susitarimą, o dabartinis prezidentas mano, kad reikėtų išplėsti šitos priemonės taikum, taikymą. San Marinas ir Andora taip pat ketina perimti šitą modelį ir galbūt jis yra pritaikomas ir kitose valstybėse narėse. Tačiau reikėtų atsveikti ir į dar vieną tokių humanitarinių koridorių e, sudarimo aspektą. Jūs teisingai pastebėjote, kad iškyla kaštų klausimas. Santekirijo vyriausybė su kataklikiškąją vyskupų konferencija. Be to, į šitą projektą Belgijoje įsirėjo ir musulmonų bei žydų bendruomenės, ir kurios tiesiog padeda apmokėti vizų mokesčius. Ir šita parama, kuri yra teikiama susijęs pajėgas, padeda išsaugoti šitą projektą. Komisija ir parlamentas konstatavo, kad tokio, tokios e, privačios sponsoriavimo iniciatyvos yra skatintinos. Todėl vertėtų kitose valstybėse narėse skatinti šitą solidarumo idėją ir nebūtinai perkelti visą naštą ant uh, valstybės administracijos struktūrų pečių. Galvojant apie humanitarnių vizų išdavimo techninius aspektus, kurie šiandien buvo paminėti, aš e, apgailestauju, kad pasiūlymo teksto giliai neišanalizavau, tačiau pagal šiandienų vizų kodeksą ir dabar suteikiama galimybė suteikti uh, humanitarnė viza. Tačiau ji galiotų tik tam tikroje teritorijoje ir tam tikrą laikotarpį. Tai būtų iš, dėl humanitarnių paskatų išduodama viza išimtinais atvejais. Sant Egidijoje vyriausybė dėkoja toms valstybėms, kurios padėjo įkurti tokį humanitarinį koridorių. Ir tai padėjo ir socialiai integruoti pabėgėlius ir švelninti tuos stereotipus, stereotipus kurie dar egzistuoja valstybėse narėse ir tai galėtų padėti sušvelninti situaciją. Iš tikrųjų, daug pagiros žodžių išgirdau apie šitą pasiūlymą. Tačiau kitas dalykas yra e, politinis šito projekto įgyvendinamumas, atsižvelgiant į tam tikrų valstybių narių taryboje abejones. Jeigu yra suteikiama galimybė dėl humanitarnių paskatų patekti į ES teritoriją, tai tai neturėtų būti nuolat traktuojama kaip išimtinis atvejis. Tiesiog reikėtų aiškiai suformuluoti reikalavimus, įgalioti atitinkamas institucijas, kurios galėtų suteikti galimybę prašyti humanitarnės vizos. pažeidžiami asmenys gaudami mm, sponsorių paramą galėtų užsitikrinti tinkamas atvykimo ir prieimimo sąlygas. Aš klausiausi šio komiteto narių pasiūlymų ir manau, kad jeigu mm, Šitas pasiūlymas padės palengvinti sąlygas, supaprastinti visos gavimo procesus. Tai aš sveikinu šitą iniciatyvą, tačiau kita vertus šitie teisėti kol kas keliai neturėtų būti suvar, dar labiau suvaržomi. Mes turime nedaug laiko iki posėdžio pabaigos Nenorėčiau, kad mes tęstume diskusiją tik tai anglų kalba, be vertėjų pagalbos, kadangi vertėjai įspėjo, kad jie nedilps ilgiau kaip iki pusės septynių. Dar yra pakankamai laiko pasisakyti ir komiteto nariams. Kelkite rankas, matau, kad nori kalbėti ponė Spinelį. Po tie kiti kolegos, kurie norės pasakyti, tiesiog parodykite ženklą. Labai trumpai, aš tiesiog norėčiau padėkoti prelegentams, ypač daktarui De Folder, kuris kalbėjo apie humanitarnės e, pagalbos koridorius. Tiesiog norėjau paklausti, ar nereikėtų labiau įsigilinti į šitų vizų sušvelnimo politikos pasiekmes ir kaštus, kiek kainuotų, pavyzdžiui, tokia situacija, jeigu mes nevykdytume atviros prieglopščio politikos. Violeta Moreno Laks kalbėjo apie pirminius ir antrinius teisės aktus ir atkreipė dėmesį tai, kad netaikydami jų mes atveriame e, vartus neteisėtai migracijai ir žmonių gabentojams. Todėl mes turime galvoti turėdami omenyje ilgalaikę perspektyvą. Kol kas mes apsiribojame trumpalaikiais sprendimais, tačiau galvodami apie demografinę situaciją Europoje ir konstatuodami, kad mūsų visuomenė sensta, ko gero turėtume pagalvoti apie teisėtus e, imigracijos kelius, apie tai, kad reikėtų reformuoti Dublino sistemą ir laikytis ES sutarties 80 straipsnio nuostatų dėl e, solidarumo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už labai išsame diskusiją, kurioje buvo kalbėta ir apie kaštus, ir apie pasiekmes, apie teisinės pasiekmes. O dabar norėčiau ir pats išsakyti porą pastabų, prašau teisingai mane suprasti. Tai išplaukia iš to vertinimo, kurį aš pats susidarau kaip politikas. Taryba dabar aptarė tolesnę strategiją kuria siekiame užkirsti kelią žmonių gabenimui, numatoma galimybė steigti e, registracijos centrus trečiosiuose valstybėse. Tai, kad valstybės iš pradžių atmeta šitą variantą manęs nestabina, nestebina, kadangi darybinis procesas visada yra sudėtingas. Aš norėčiau konstatuoti, kad pirmiausia reikėtų suvaržyti veiksmų laisvę žmonių gabentojams. Mes neturėtume nusimesti atsakomybės, tiesiog turėtume pasakyti, kad yra pateiktas modelis, kurį reikėtų išnagrinėti ir pagalvoti, kaip jį ištobulinti. Norėčiau sureaguoti į Dejeger mintis, kuris suformulavo labai aiškiai aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti, kai bus formuluojamas teisėkuros akto pasiūlymas. Tiesiog kolega informavo, kokie tai aspektai ir kaip sunkiai kai kuriuos klausimus bus įmanoma išspręsti o iš esmės siekiančio tikslo niekas nesikeičia, reikia tiesiog šitą sistemą tinkamai sustiguoti, kad tas, kuris prašo prieglapšio, kad jis galėtų ir pagal Ženevos konvenciją tikėtis, kad jo prašymas bus E, e, įvertintas ir į jo situaciją atsižvelgta. Ačiū. Pane Valero, prašom. Ačiū. Aš iš principo tą patį klausimą turiu kaip ir Barbara Spinelė. E, ponas Dižėger sakė, kad prieglošio prašymas kai kuriais atvejais labai daug kainuoja ir todėl mes suprantame, kad e, kartais išlaidų yra tiek, kiek niekas nenorėtų. Bet argumentas yra tas, kad e, didelė našta bus sukurta ambasadoms, konsulatams, e, mūsų kitoms tarnybams ir visų tegu ieško kiti kitur. Bet tai siejasi su tuo, apie ką kalbėjo ponas Becker. Ir jis sakė, kad už ES ribų yra kalbama apie E, išlaipinimo centrus ir tie prieglopščio siekiantieji prieš patekdami ES turėtų ten sustoti, bet, e, bet tai irgi labai daug kainuoja. Tai kaip mes galime užtikrinti teisingą uh, įvertinimą, ar, paža, ar paraiška yra teikiama pagrįstai humanitarnė viza ar ne. Kaip mes galime pasverti, kad tie kaštai yra verti. Kitas klausimas. Koks būtų sprendimas? Kaip mes galime uh, rasti teisingus būdus patekti į ES. Viskas kainuoja. Bet turbūt e, e, žymiai daugiau dar kainuoja neveikimas. Ką Jūs galvojat, koks būtų geriausias sprendimas e, suteikti legalius būdus patekti į ES? Kaip išduoti tas humanitarnės vizas pat geriausiais būdais? Ačiū. Labai trumpai. Prašom. Labai trumpai. Noriu dar pasinaudoti, kol vertėjai nenutraukia darbo, nors e, tikrai remiu e, jų streiką. Labai e, Dėkuoju už gerus paaiškinimus, ką galėtų padaryti ES institucijos, e, valstybių narių institucijos, kad e, pagerintų situaciją e, siekiant nustatyti tinkamus būdus kovoti su priekyba žmonėmis, spręsti situaciją Viduržėmio jūros regione. gali būti tikrai neįmanoma gauti prieglopstį e, čia, nes paprasčiausiai nemažai žmonių atvyksta, at, bandydami atvykti e, žuva. Noriu Juanui Fernando be kita ko padėkoti e, už surinkta diskusija, už e, tinkamą pristatymą, su kokiais sunkumais tenka susidurti. Europos vadovų taryba prieš dvi savaitės e, praleido istorinę progą patvirtinti Dublino reglamento reformą, kuri buvo tikrai e, labai plataus užmojo, reikėjo dviejų trečdalių daugumos, kuri turėjo parodyti solidarumą. taryboje kalbama tik apie e, saugumą, kalbama apie išlaipinimo platformas, bet taip praktiškai neokolonijinės e, nuotaikos. Ir manau, kad reikėtų sekti gerais pavyzdžiais, kurių matome kitur. Ačiū, ačiū, kad trumpai kalbėjote. Žinoma, daug kalbame apie solidarumą, bet kartu turime pripažinti, kad ES solidarumo trūksta. Savo ruoštų turėtume pademonstruoti solidarumą su vertėjais, jiems dirbant savo darbą, jiems reikalaujant tinkamų darbo sąlygų, visiškai juos remiame. Jeigu turite kokiu nors galtiniu klausimu, dar prašom, galbūt galite trumpai uh, atsakyti į jau pateiktus klausimus. Prašome kalbėti tą tvarką, kurią kalbėjome per pirmąjį diskusijų raundą. Ačiū pirminkė. Žinoma, labai e, sunku e, taip atsakyti. Aš tiesiog e, norėčiau visus paraginti susipažinti su mūsų ataskaita, ir įsitikinti, kad e, kai kurie įsakyti nuogastavimai ten e, yra aptarti. E, taip pat pono Defolder iniciatyva labai įsamei aprašyta mūsų tyrime. Taip pat ponas Becker, kai kalbėjo, pateikė klausimą, kurį mes savo ruštų taip pat bandėme įspręsti, bandėme jį atsižvelgti. Mm